Good morning. Uh, we'll start. Labas rytas, pradėsime posėdį. Vertimai vyksta į visas kalbas, išskyrus kruatų kalbą. Yra viena komitet, vienas komiteto narys, Agnes Jungerijus. Jos e, nėra šiandien posėdėje, bet ji šiandien švenčia savo gimtadienį. Taigi, jeigu susitiksite ją vėliau, ji gal netvyko į posėdį, nes švenčia gimtadienį. Uh, Tiesiog norėjau jūs informuoti apie tai. Dabar atsižvelgiant į vertimų, pakeitimų vertimo taisyklės. Į kruatų kalbą mūsų pakeitimai jau nebus verčiami. Norėjau pateikti Jums šią informaciją ir taip pat norėčiau Jūs informuoti, kad lankosi pas mus e, grupė lankytojų atvykusių šiandien į Europos parlamentą. Junktinės karalystės informacinė valdyba, biuro, informacinis biuras pakvietė 20 žurnalistiką studijuojančių studentų iš Lyts Šventos Rybės universiteto, kurie atvyko čia į dalyvaus mūsų komiteto posėdėje, klausysis, kaip vyksta balsavimai. Pone Kūna, Kūnava pakvietė 21 lankytoje, kurie lankysis mūsų posėdėje nuo 11 iki pusės pirmos. Taigi turėsime klausytojų papildomų, kurie klausysis mūsų posėdžio ne tik per televiziją, bet ir dalyvaus realiai posėdėje. Trečiasis darbo tvarkės klausimas. Ar nieks neprieštarauja protokolo tvirtinimui? protokolą tuomet patvirtiname, nieko nekeisdami. Ačiū. Ketvirtas darbo atvarkės klausimas. 2013 metų metinė ataskaita apie Europos centrinį banką, jo veiklą. Ir iškart žodį suteiksiu pranešėjui Davidui Kazai iš EPP frakcijos. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiame nuomonės projekte yra pristatomi svarbiausi veiksniai. Tokie veiksniai jau atsispindėjo pirmajame projekte. Kaip žinote, projektas, projekto apimtis yra ribojama, tačiau aš norėjau kuo galima daugiau įtraukti aspektų dar prieš patvirtinant šią nuomonę komitete. Ypatingai džiaugiuosi, kad mažėja ES bedarbystės lygis, Taip pat džiaugiuosi, kad matome ir pozityvių darbo rinkos rodiklių. Aišku, skaičiai nėra labai pozityvūs visoms valstybėms narėms, tačiau bendrai išvelgiame pozityves tendencijas ir tai yra puiku. Aš visiškai pritariu Europos Centrinio banko rekomendacijai, kad reikia daugiau dėmesio skirti fiskalinio konsolidavimo priemonėms, kurios yra palankios augimui. Dabar kalbant apie institucinės sąjungos reglamentą, ekonominę pinigų sąjungą, aš taip pat sveikinu Europos Centrinio banko siekį pagerinti šių struktūrų funkciona, funkcionavimą. Tačiau ba, esminės ekonominės reformos galėtų būti e, veiksmingesnės, kad būtų pasiektas, kuo galima geresnis rezultatas. Taigi trumpai Tokia būtų mano nuomonė. Aš e, dėkoju Jums uždėmesi ir laukiu Jūsų komentarų ir pakeitimų. Dėkoju. Ačiū, ponia Kaza. Dabar žodį suteiksiu socialistų frakcijai Javier Lopes. Pone Lopes, pono Lopes tiksliau salėje nėra. Dabar pamačiau, kad jo nėra tuomet žodį suteiksiu Ulrike Trebesus iš EKR e e- e frakcijos. Jos salėje taip pat nėra. Ar dar laukiame? Gal tuomet suteiksime žodį Alde frakcijai, ponia Harkin. Pasisakys jį, salėje yra, prašau. Ačiū, ponia pirmininkė. Dėkoju pranešėjui už jo parengtą nuomonę. Deja, kai jis kalbėjo, aš irgi kalbėjau, bet tikrai su nuomonė susipažinus ir laukiu tolesnio darbo su ponu Kaza. Kelios trumpos pastabos apie Europos centrinio banko ataskaitą. Aš tą ataskaitą, tik tai jos antrauką paskaičiau visos detaliai, su visa detaliai nesu susipažinusi, tačiau suprantu, kad pon, tai, kad tai ką pasakė ponas Kaza, jis per, per pozityviai galbūt pristato situaciją, aišku, reikia pozityviai kalbėti. Jis kalba apie tai, kad mažėja ES bedarbystės lygis nuo 2010 iki 2013 metų ir tai yra teisinga, teisingas pastebėjimas, tačiau jeigu pažvelgtumėme į 12 metų skaičius, pamatytumėme, kad dėja išaugo nedarbo lygis pastaraisiais metais, taigi mes turime galbūt šiek tiek su, geriau su, subalansuoti uh, tą nuomonę apie nedarbo lygį. Taip pat žvelgiu į penktąjį punktą, kur jis kalba apie tai, jog sveikina, kad Europos centrinis bankas kreipėsi į valstybės narės, kad būtų gyventos tinkamos rinkos reformos, ypatingai padidinamas lankstumas. Taip, lankstumas yra gera priemonė, tačiau tai neturėtų būti vienintelė pastaba skirta e, darbo rinkos reformoms. Reikia čia minėti, matyti ir kitas priemonės. Taip pat reiktų kalbėti apie jaunimo nedarbą. Galbūt tokios būtų mano pastabos, turėčiau gal ir daugiau ką pasakyti, bet bendrai nuomonė yra gera ir aš e, pasiūlysiu kelis pakeitimus ir mes, manau, puikiai toliau dirbsime su pranešėju. Dėkoju. Ačiū. Dabar ponė Trebesus iš EKR frakcijos, man atrodo, jau yra atėjusi. Prašau, ponė. Labą rytą. Aš e, taip pat susipažinau su nuomonės projektu ir man kilo kai kurių klausimų. Visų pirma, Pirmasis punktas - 20,8 procentai. Iš kur tas skaičius? Ar tai reiškia, kad e, bedarbių skaičius smarkiai sumažėjo, kuomet aš e, žiūriu į Eurostato duomenis, man taip netrodo. Toliau, kuomet kalbam apie biudžeto konsolidavimą ir darbo vietų kūrimą eurozonoje, kaip jūs žinote, nevykdomas biudžeto konsolidavimas ir nėra ekonomikos augimo. Yra taip pat ir kitų aspektų nemažai, tačiau dėl jų man nekyla sunkumų, bet vis dėlto mes numatome pateikti tam tikrą skaičių pakeitimų. Dėkuoju. Ačiū dabar žodis ponui Jarik iš GUE frakcijos. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju kolegai už pranešimo rengimą. Kaip ir prieš tai kalbėjusi kolega, galiu pasakyti, jog kyla nemažai sunkumų. Europos Sąjungoje niekas dabar nekonstatuoja, kad nedarbas mažėja, kaip kad sakoma šitame pranešime. Manau, kad e, iš tikrųjų padėtis yra priešinga, palyginus su tuo, kas pasakyta pranešime. Toliau trečias punktas, kuomet čia kalbama apie e, biudžeto gerinimą ir jo pasiekme ekonomikos augimą, tai žinome, kad dabar kaip tik tai ekonomika neauga ir kad yra neigiamų pasiekmių to neaugimo piliečiams ir darbo rinkai. Ir e, penktajame punkte taip pat Dar kartą yra sakoma, jog e, yra būtina, kad e, centrinis bankas būtinai turi remti plataus masto politinės reformas, dėl kurių priimamas e, sprendimas ES lygių Ir e, ten taip pat kalbama apie darbos rinkos, darbo rinkos lankstumo didinimą, optimizavimą, kuris taip pat pasireikštų darbo vietų kūrimu. Mes matome, kad visi tie žodžiai ir terminai, kurie ten vartojami, yra tie žodžiai, kurie pasireiškia visiškų fiasko e, dabartiniam kontekste. Tad aš nemanau, kad e, galėtume patvirtinti būtent to, tokią, tokią vienos krypties tendencija. Galbūt mes e, turėtume kelti klausimą, kodėl e, centrinis bankas taip dirba su privačiais bankais, kad tai neturi jokios teigiamos įtakos ekonomikos e, augimui ar, ar, ar paskolų e, teikimui. Daug e, aspektų dar turėtume patikrinti ir patikrinti skaičius, kurie minimi e, šiame pranešime, kalbant apie rekomendacijas, dėl kurių mes e, turėsim pateikti savo poziciją, tai kol kas aš negaliu pritarti toms e, rekomendacijoms ir todėl pateiksime kai kurių pakeitimų. Kol kas yra sunku pritarti tokiam turiniui. Uh, I'll give the floor to Karin Madeli, Žaliųjų frakcija. Prašau. Tie, kurie nori pasisakyti, jie galės tą padaryti, bet e, Agija iš FDD frakcijos, jie dabar pasisakys, prašau. Labą rytą, dėkuoju, pane pirmininkė. Mes e, taip pat e, turime kai kurių komentarų dėl nuomonės projekto, dėl kolegos Kaza nuomonės projekto. Dėl pirmojo punkto mes galime mm, manyti, jog e, makroekonominėme kontekste, turint omenyje pastarųjų trijų metų tendencijas užimtumo srityje, žinome, kokie yra nedarbo skaičiai ir aišku, suprantame, kad yra tam tikrų specifinių e, atvejų kaip Italijos ar, ar kitų kai kurių valstybių. Girdime sakant, e, kad e, neįmanoma mm, dabar praktiškai realiai galvoti apie nedarbo sumažinimą, galvojant apie atskiras e, valstybės. Tačiau tos, e, tų valstybių padėtis nebūtinai atspindi labai tiksliai bendrą tendenciją. Kitas e, dalykas, antras punktas. Čia turiu klausimą. Norėčiau paklausti, kodėl čia kalbama apie nominalų, nominales pajamas tų valstybių, kurios nepriklauso eurozonai. Norėčiau e, taip pat, e, kad būtų patekti duomenys atitinkami apie valstybės esančias eurozonoje. Trečias punktas. Kaip įmanoma atgavinti ekonomikos augimą ir e, kurti darbo vietas, laikantis e, E, biudžetinio pakto ir galvojant apie pasiekmes mažoms įmonėms ir realiai ekonomikai, mes manome, kad yra tam tikras prieštaravimas tarp tų dalykų, tarp tų e, taisyklių laikymosi, nes tos e, taisyklės kaip tik tai stabdo ekonomikos augimą. Ir e, galbūt e, tarpusavį tie dalykai yra nesu, nesuderinami ir, ir, ir neskatina ekonomikos augimą. Toliau e, Centrinio banko rekomendacijos dėl darbo rinkos, turiu galvoje čia didesnį lankstumą. Mes e, girdime, kad e, naujas darbo vietos gali būti kūriamos tik tai drastiškai vykdant fiskalinę politiką ir atitinkamas monetarinės priemonės re, realioje ekonomikoje. Jeigu bankai didintų paskolų teikimą mažoms įmonėms, tai galbūt būtų teigiamų pasiekmių, tačiau žinome, kad bankai e, didžiąją lėšų dalį naudoja spekulacijoms. Toliau septintas punktas. Euro aspektai susiję su e, namų ūkių turtu ir vartojimu. Tačiau mano valstybėje dabar yra deflecijos laikotarpis ir žmonės vartoja mažai, labai daug namų ūkių parduoda savo turtą, kad galėtų išgyventi. Dėkoju. Thank you. Uh, then I'll... Ačiū. Dabar žodis Šonui Simonui. Ačiū. Norėčiau pakalbėti konkrečiai apie penktąjį punktą. Mums nereikia daugiau lankstumo. Lankstumo problemos darbo rinkoje nėra. Ta darbo rinkos dalis, kur lankstumo yra daugiausiai, yra ta dalis, kur yra mažiausiai sukuriama darbo. Visas tas lankstumas yra sukoncentruotas į jaunimą, įgūd, mažiausias įgūdžius turinčius žmonės, nepilno etatų dirbančius žmonės ir panašiai. Taigi, ta rinkos dalis, kur žmonės turi mažiausiai teisių, kur darbdaviai turi daugiausia lankstumo, ten daugiausiai ir matome bedarbystės. Ir reikia pasimokyti iš to. Ir tai reiškia, kad nereikia mums daugiau lankstumo. Esmė yra ta, kad lankstumas, kuris atvirai sakant, yra išnaudojimo paralelė, tikrai nėra bedarbystės problemos sprendimas. Jokių būdų mums reikia kokybės, reikia darbo vietų, reikia įgūdžių, reikia į tai investuoti, investuoti į žemiausius darbo rinkos ešalonus ir didžiausios problemos darbo rinkoje yra susijusios su paklausa, ekonomikos paklausa. Ir tos problemos e, buvo sukurtos dėl taupimo programos, kurią matėme per pastarosius keletą metų. Taigi tikrai prašau tiems, kurie tai rūpi, nesusiviliokime lankstumo terminais ir tikrai paklauskime patys savęs, ką reiškia tas lankstumas ir mes tikrai kreipiame dėmesio į tai, kad tas lankstumas tikrai nepasiteisino ir neduoda jokių rezultatų. Ačiū. Dabar žodis ponui Dominikui Martinui. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū komisarui pateikusiam savo komentarus ir aš norėčiau sureaguoti į kolegos pastabą dėl penktojo punkto. Sakoma, kad lankstumas, jis sakė, kad lankstumas kuria nedarbą, o ne papilnos darbo vietės. Aš nežinau, apie kokią šalį kalbėjo kolega, bet Prancūzijoje darbo taisyklės, darbo kodeksas yra labai griežtas ir e, labai griežtai suskirstytos atskirais lygiais yra įmonės. Vienos taisyklės įmonė, kur dirba iki dešimties, kitos taisyklės, kur iki penkisdešimties darbuotojų. Dažnai įmonės naudojasi laikinai įsidarbinimo kontraktais tam, kad galėtų e, turėti šiek tiek daugiau laisvės, kurios iš tikrųjų reikėtų labiau įmonėms. E, nuo 20 iki 12 procentų sumažinti nedarbą, mums atrodo iš tikrųjų labai sunku. Mūsų kolegė iš Italijos e, minėjo situaciją, kuri panašiai Prancūzijos. Nedarbo sumažinimas regisi gali būti susijęs ir su tuo, kad atsiranda labai prastai apmokamų darbo vietų ar kad pasirašomos laikinos darbo sutartys. E, auga darbo užmokestis kiekvienam darbuotojui beveik visose šalise, kurios nėra eurozonos narės. Iš tikrųjų, įdomus dalykas, o mes norėtume sužinoti, kas vyksta eurozonos šalise. Tačiau iš tikrųjų tai yra labai rimtas argumentas, nes sakoma, kad kuo mažiau dirbama su euru, tuo labiau klesti valstybės. Ir atrodo, kad tos, kurios pasirinko eurą, pasmerkė save skurdui. Keista. Trečiasis punktas. Čia pastebima, kad 2020 metų tikslas taikant griežtas taupimo priemonės e, regis paskatino didesnį nedarbą. Kita vertus yra pasakyta, kad tas biudžeto susitarimas, kitaip tariant, tos griežto taupimo priemonės turi padėti sukurti darbo vietas. Tačiau dešimt metų tai egzistuoja ir matome, kad vyrauja priešinga tendencija, nedarbas didėja. Ketvirtas punktas. Yra pasakyta, kad Europos centrinis bankas sieks gerinti institucinės taisyklės ir taip toliau ir panašiai. Tai reiškia, kad valstybės narės praranda daugiau suvereniteto. Ir aišku, daugelis negalėtų pritarti šiam sistemingam savo šalies suvereniteto perdavimui Briuseliui. Penktas, aš jau jį pakomentavau, šį punktą šeštas. Mums tinka septintas, mes dar dėl to turime e, klausimų dėl to neatsakytų. Dėkoju. Mr. Funtulis. Ponas Funtulis, prašau. Aš sakirė, pradarė. E, Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmojoje dalyje, kur kalbam apie nedarbo procentų sumažinimą, norėčiau pasakyti, kad tai neatspindi realybės, nes realūs duomenys rodi, kad, rodo, kad realiai nedarbas auga ir gerokai. Ypač po to, kai buvo numatyta tokia didžiulė našta įmonėms, važiuoju, kaip Graikijoje. Įmonės jos nepakeldamos tiesiog bankrutuoja. Tad reikėtų priešingai bandyti gelbėti į dar egzistuojančias darbo vietas, o paskui bandyti jau kurti naujas. Penktoji dalis. Čia kalbama apie lankstumą. Tačiau čia nereikėtų painioti daugelio dalykų. Jeigu auga darbo valandos ir mažėja darbo užmokestis, tai yra paprasčiausia eksploatacija. Išnaudojimas. Šeštoji dalis. Kodėl mažinti išlaidas eurozonoje, ogi todėl, kad eurozonos valstybėse mažinamos išlaidos, kas tas reiškia, kad mažėja darbuotojų perkamoji galia, nes mažėja jų darbo užmokestis. Dėkoju. Ačiū, kolega Balas. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, dėl Prancūzijos situacijos, nes toks klausimas buvo keliamas. Galima viską vertinti kitaip. Esame vienintelė šalis, kuri 150 tūkstančių darbuotojų darbina, įdarbina per metus ir demokratiškai esame dinamiška valstybė. Tad mums reikia, kad darbo vietos būtų kūriamos e, aktyviau. Matome, kad skurdas ir nedarbas išaugo labiau, kadangi įmonės patiria daugiau sunkumų. Įmonės sukuria tokių darbo vietų šiandien, kuriuose labai prastai apmokamos. E, Tad e, negalėčiau pasakyti, kad kūriamos puikios darbo sutartys, kurios skatina nedarbo. Tikrai ne. Antras dalykas, e, reaguojant į tą pranešimą, kurį nagrinėjome. Darb, e, nedarbo sumažinimas. Čia susidurime su statistiniais sunkumais, su maskavimu tam tikrų faktų. Jeigu nedarbo mažėjimas yra vertinamas darbo vietų, uh, kūrimu, o tos darbo vietos dažnai būna prastai apmokamos arba būna nepilna darbo diena siūlomas darbas ir darbuotojas uždirba labai, uždirbamas labai mažai yra nebelaikomas bedarbiu. Tai ta be abejo galima sakyti, kad nedarbas sumažėjo, bet juk matome, kad reiškia, kad kuriama daug prastos kokybės darbo vietų, prastai apmokamų darbo vietų. Tai štai, apie ką reikėtų nepamiršti nagrinėjant šį pranešimą. Dėl Europos centrinio banko problemų yra, nes naudojamas tas pats žodynas, kur sakoma, reikia liberalių struktūrinių reformų darbo rinkoje ir taip toliau ir panašiai, nes tai padeda kurti, padeda kurti ekonomikos augimą. Na taip, esant tokiai situacijai, bankas priverstas taip kalbėti, bet net pats bankas nebetiki tokiom savo kalbom. Kai klausomės pono Dragi, kuris sako, na yra problemų, nes jeigu nebus reikiamos aktyvios biudžeto politikos, kurios imtųsi tą galinčios padaryti valstybės narės. Tai reiškia, kad aš kaip centrinis bankas turiu išleisti daugiau pinigų, aš spausdinu tuos pinigus, būdamas bankas, bet nieks jų neima, nes nėra kur jų panaudoti. Tai reiškia, kad neišvengiau iškyla makroekonominis klausimas, ką daryti ir taip toliau ir panašiai, galimtis superliberalių priemonių ir panašiai. E, tačiau būtinos aktyvios biudžetos politikos. Ir šiandienos pranešime aš nerandu šitų dalykų, tai yra didžiulė problema. Na ir paskutinis dalykas. Reikėtų iškelti klausimą dėl santykio tarp politinių sprendimų ir Europos centrinio banko. Žinau, kad sutartyse draudžiama kol kas galvoti apie tai, bet man atrodo reikės iškelti sutarčių e, teisingumo klausimą šiuo požiūriu. Dėkui. Pirmininkė, ačiū. Pone Ribeiro. Obrigada, Sr. Presidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pateikti keletą komentarų dėl šio nuomonės projekto. Apskritai, pateikta analizė, man atrodo, pernelyg teigiama. Ir nežinau, ar e, tai atitinka mūsų e, piliečių padėties matymą. Bent jau Portugalijoje mums kyla daug abejonių dėl e, darbo kokybės. Todėl e, turime būti pakankamai atsargus vertinami šitos aspektus. Dar e, nenulatinės darbo vietos, neužtikrintos darbo vietos yra kūriamas per stažuotės. Mes turime atvirkščiai pabrėžti kokybiškų darbo vietų aspektą. Aišku, turime teigiamai vertinti kai, kuriuos, kai kurias tendencijas, tačiau yra valstybių narių, kuriuose darbo rinkoje yra labai daug neužtikrintumo. Todėl turime pasakyti, kad tos valstybės turi dėti e, atitinkamų pastangų, kad e, kurtų kokybiškas darbo vietas. Thank you, there... Ačiū. Ar yra dar norinčių pasakyti, gal komisijos atstovai norėtų pakomentuoti diskusijas? Ne, panašu, kad ne. Ar ponas Kaza norėtų apibendrinti diskusijas, prašau? Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip minėjau pradžioje, pristatydamas savo nuomonę, tai yra nuomonė, kur galime tik tai ribotai išsakyti savo poziciją, negalime pasakyti visko, ką norime, nes yra ribojamas, ribojama tokios nuomonės apimtis. Ir vis tiek turime pristatyti tokią nuomonę, kuri būtų kuo galima geriau subalansuota. Aš sutinku su dauguma pasisakysių kolegų, ypač kai kalbame apie darbo vietų kūrimą, aišku, turime apie tai kalbėti labai atsargiai. Ir jūs minėjote tai, kad yra daug neužtikrintų darbo vietų. Ir taip mes turime čia labai atsargiai apie tai kalbėti, nes Europos centrinio banko ataskaitoje apie tokias e, darbo vietas net nėra kalbama, nėra minimi, minimos ir darbo, darbas pusę etatų, e, etato. Aš dirbsiu su kolegomis iš kitų politinių frakcijų ir mes kartu bandysime parengti subalansuotą nuomonę, kad atsispindėtų visų pozicija. Ačiū, pakeitimų pateikimo terminas yra lapkričio 6 diena. Užimtumo komitete nuomonę tvirtinsime gruodžio pradžioje, pirmąją arba antrąją gruodžio dieną, o ekonomikos reikalų komitete pranešimas bus priimamas 8 lapkričio, o po to mes jau vasario mėnesį kitais metais balsuosime plenarnėme posėdėje dėl šios dokumento. Dabar periname prie kitos nuomonės projekto dėl Europos investicijų banko 2013 metų metinė ataskaita. Ir aš iškart žodį suteikiu antrąjį kartą ponui Davidui Kazai. Prašau, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Vėlgi, kaip ir su nuomonė dėl Europos centrinio banko, čia vėlgi tas pats paskaitina irgi, apimtis yra ribota, nuomonė turi nustatytą spaudo ženklų skaičių. Taigi vėlgi turiu laikytis tų terminų ir vėlgi bandyti pasiekti pusiausviros tarp įvairių nuomonių. Uh, Europos investicinio banko tikslas skatinti užimtumą, mokymą jaunų žmonių ir tai mes sveikiname. Puikiai suprantame tai, kad įgūdžius reikia derinti prie darbo rinkos poreikių. Investicijos į jaunų žmonės tikrai tokiu būdu galėtų padėti sprendžiant užimtumo iššūkius ateityje. Aš sveikinu 9,1 milijardo Europos investicinio banko investiciją šioje srityje. Tam, kad išliktų būtumėme konkurencingi, turime daryti viską, kad remtumėme inovacijas. Tačiau inovacijos gali būti rizikingos verslininkams, kurie dalyvauja tokioje veikloje. Taigi reikia paramos ir verslininkams. Ir dėl to aš manau, kad investa, finansavimo galimybės turėtų būti numatytos ir smulkioms vidinėms įmonėms, kur rizikos uh, profilis yra aukštesnis. Taip pat e, sveikiname tai, kad Europos investicijų bankas skiria papildomą finansavimą smulkioms vidinėms įmonėms. Taip pat pozityvų yra tai, kad Europos investicijų bankas MVI finansavimą padidino 50 procentų, lyginant su 2012 metais. Juk MVI suvaidina labai svarbu vaidmenį darbo vietų kūrimo srityje, taigi ta tendencija turėtų aukti. Dabar dėl trijų ramščių vertinimo, kaip Europos investicijų banko uh, dėmesį į atitinkamus kriterijus - kokybė, tvarumas ir tai, kad ypatingą dėmesį reikia skirti jaunimo nedarbui, nes e, jaunimas gali užtikrinti tvarę Europos ateitį. Jaunimo užimtumas aš čia norėčiau pagirti Europos investicijų banko investicijas į jaunimo iniciatyvas. Tai yra ilgalaikės užimtumo galimybės numatomos jauniems žmonėms ir tai yra sveikintina. Taigi tiek ir laukiu jūsų komentarų bei pakeitimų. Thank you. Uh, do we... Ačiū. Ar ponas Lopes iš socialistų frakcijos yra atvykęs? Ne, jo nėra. Tuomet žodį suteiksiu Ulrike Trebesijus iš EKR frakcijos. Uh, Okay. Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca. Uh, okay, so you are taking the position for, for ECR. the ECR. E Jūs pristatysite AKR frakcijos poziciją. Taip. Ačiū, pirmininkė. Bendrai aš e, pritariu pozityviam vertinimui, kurį pristatė nuomonės referentas. Dėl Europos dėl MVI sektoriaus įtraukimo ir programos skirtos jaunimo užimtumui skatinti. Aš sveikinu tai, kad nuomonės referentas akcentuoja tai, jog labai svarbu užtikrinti mikrofinansavimą, kovojant su socialinė atskirtimi. Na ir labiausiai šioje nuomonėje vertinu tai, kad Europos investicijų bankas 2013 metais, bent jau atsižiūrint tai, kas čia yra parašyta, būtent 2013 metais bankas pradėjo atsižvelgti į atskirų valstybių narių poreikius. Ketvirtame puslapyje čia taip yra parašyta. Buvo surasti konkretų sprendimai Graikijai, Kiprui, kitom šalims. Ir aš manau, kad tai yra labai pozityvi tendencija. Tokia tendencija, kai yra atsižvelgiama į pavienių valstybių narių konkrečias situacijas ir poreikius, siūlant konkrečias finansinės priemonės. Investicijos į jaunimo iniciatyvą irgi yra labai svarbios. Sveikinu ir šį elementą. Ir dar vienas rytis, kuri dažnai minima yra parlamente ir klausimų metu, tai atsispindėjo būtent e, mobilumas, judumas, Dažnai tai yra vertinama kaip neigiama tendencija, neigiamas reiškinys. Mes kalbame apie tai, kad egzistuoja proto nutekėjimas e, iš tam tikrų šalių, kurios išgyvena krizę. Ir dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai tai, kad didinamas bendra finansavimo procentas nacionalinėms efektyvaus energijos vartojimo projektams. Tai būtų labai svarbu. Būtų svarbu, kad tuose projektuose atsispindėtų ir įprastiniai energijos šaltiniai. Mes turime didinti energetinį efektyvumą ir naudojant tradicinį tradicinį energijos, tradicinius energijos šaltinius tradicinėse pramonės šakose. Mes pasiūlysime tam tikslui konkrečių pakeitimų. Ačiū socialistų frakcijos atstovė Juta Steinruk. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šis pranešimas nėra toks tragiškas kaip ankstesnysis mūsų nagrinėtas, turėčiau pasakyti. Mažoms ir vidinėms įmonėms skiriamas dėmesys yra geras dalykas, tačiau gal per nelik yra tai pabrėžiama. Tiesiog reikėtų labiau įtraukiančio požiūrio, nereikėtų kalbėti vien tik apie mažas ir vidutinės įmonės. E, jaunimui palankios investicijos, švietimui palankios investicijos, puiku. Na ir galiausiai mikrofinansavimas auga. Tai yra svarbus dalykas siekiant kovoti su socialinė atskirtimi. Tačiau reikalingos ir investicijos į inovacijas, mokymo atsinaujinančius energijos e, šaltinius mes pateiksime pakeitimus šiomis temomis, kad jie taip pat atspindėti būtų pranešime. Pirmininkė, ačiū. Pone Harkin. Briefly, I... Ačiū, ponė Pirmininkė. Can... Ačiū, ponė Pirmininkė. Labai trumpai. Aš pritariu pozityvė, pozityviam pono Kaza tonui. Aš manau, kad čia nuomonė tikrai yra gerai parengta ir labai trumpai kelios pastabos. Jisai kalba apie vicepirmininko Kataineno įsipareigojimą siekti, kad Europos investicijų bankas pasiektų pažangos jaunimo, užimtumo ir švietimo srityje. Kitoje metinėje ataskaitoje aš manau, kad toks skatinimas būtų labai svarbus. Taip pat kalbant apie mikrofinansavimo priemonę ir pažangą šioje srityje, čia vėlgi mikrofinansavimo priemonė, priemonė kovojant su socialinė atskirtimi ir remiant pažydžiamiausias visuomenės grupės, tai yra labai puikus pasiekimas ir gero žinio šiam parlamentui, nes tie, kurie dirbo ankstesnėje kadencijoje, žino, kad mes labai daug dirbome, kad mikrofinansavimo priemonė būtų parengta. Taip pat pritariu kolegoms iš AKR frakcijos, kad Europos investicijų bankas dabar jau atsižvelgia į valstybių narių poreikius labiau ir jų situacijas ir tai, kad šiek tiek daugiau e, dėmesio skiriama vidutinio dydžio įmonėmis. Mes daug kalbame apie MVI ir aišku svarbu, tačiau svarbu ir vidutinio dydžio įmonės, kur dirba iki 3000 darbuotojų, taigi aš džiaugiuosi, kad ir joms e, e, Europos investicijų bankas skiria nemažai dėmesio. Šiek tiek bus pakeitimų mm, pasiūlyta iš mūsų pusės, bet bendrai nuomonė yra gera ir mes pritarėme daugeliu minčių. Ačiū. Someone... Ar yra dar GUE atstovų, kurie norėtų pasisakyti? Ne. Žalieji Karima Deli. No, still not here. Jos vis dar nėra. FDD frakcija, Laura Agė. Grazie, grazie prezident. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Nepaisant to, kad e, galime neikti, jog, e, jog e, Europos investicijų bankas gali prisidėti prie ekonomikos augimo, vis dėlto galbūt gali būti ir kitaip, bet žinome, kad e, čia aptariama priemonė nebuvo veiksminga, ta priemonė buvo pradėta naudoti tuomet, kai krizė jau buvo smarkiai pasistumėjus į priekį ir kuomet jau problemos buvo absoliučiai akivaizdžios ir kuomet buvo sunku pakeisti tendenciją. Todėl, nepaisant to, kad pati priemonė galbūt ir gali būti naudinga, vis dėlto mes, mes manome, kad ta priemonė buvo panaudota ne pačiu tinkamiausiu metu. Tai yra e, praėjus penkeriems metams po krizės pradžios. Ir e, dėl to šiandien tos priemonės panaudojimo rezultatai dar absoliučiai nematomi. Toliau, būtinybė investuoti į jaunimą. E, Europos e, investicijų bankas e, galbūt turi remtis ne tiek 3A reitingais, bet realiai labiau galvoti apie perspektyvas jaunimui nes kartais galbūt netiek svarbu išlaikyti aukštą e, paslaugų lygį, netaip svarbu, tai yra netaip svarbu, kiek siekti konkrečių priemonių gerinant e, jaunimo padėtį. Toliau e, Italijos e, atvejis Italijoje didelės tarptautinės įmonės dirbančios infrastruktūrų ar e, energetikos srityje pasinaudoja pagalba dažniausiai. Tačiau gana greitai e, paaiškėjo, kad e, mažas ir vidutinės įmonės taip pat gali pasinaudoti to, tom, tomis lėšomis, nes kol kas dar mažai pasinaudojo ir todėl mes pateiksime pakeitimų dėl šio aspekto. Ačiū, ponas Tomas Mann. Yes. Dėkuoju, ponė pirmininkė. socialistų vardu ponia Štaniuk sakė, kad neužtenka to, kas pasakyta, aš negaliu tam pritarti. Aš Džiaugiuosi tuo, kad pavyko susitarti dėl priemonių, kurios skatina e, mažas ir vidutinės įmonės, nes būtent čia vyksta daugiausia mokymų, būtent čia sukūrėma daugiausia darbo vietų, būtent čia reikia mums būti aktyviausiems. Ir džiaugiuosi, kad atsirado ši sistema. Kai kurie kalbėjusieji sakė, jog mums pavyko atsižvelgti į valstybių narių poreikius ir tai yra gerai. Vienur e, va, įmonė atitinkamo dydžio yra traktuotina kaip maža ar vidutinė, kitur tai bus didelė įmonė. Nes iš tikrųjų svarbu atsižvelgti į poreikius atskirų valstybių narių, atsižvelgti į verslo struktūras. Džiaugiuosi, kad tai pavyko ir džiaugiuosi, kad būtent taip nusprendė veikti Europos investicijų bankas. Ataskaita yra susijusi su 13-14 metais E, vertinimas yra geras, 50 procentų išaugo paskolos mažoms ir vidutinėms įmonėms, tą teisingai visai pabrėžė pranešimo autorius. Na ir dar vienas dalykas – judumas. Be abejo, tai yra irgi dviejopo poveikio priemonė, nes judumas kartais reiškia pinigų investavimą į tai, kad žmonės galėtų judėti, jiems tai yra šansas, jie turi galimybę dirbti kitoje šalyje, kitoje vietoje ar, kit, ar kitą darbą. Ir žmonėms tai yra na, pagalba savotiška. Tad e, judumas nėra negatyvus aspektas ir nenorėtume vis tik numatyti klajokliškumo per prievartą. Bet jeigu jauni žmonės nori dirbti Europos Sąjungoje, keliauti po ją, jie turi turėti tokią galimybę. Nes jaunimas nebemasto, kad jos turėtų, apie tai, kad jos turėtų riboti valstybių sienos. E, Mikrofinansavimas irgi auga ir tai yra pozityvus dalykas. Europos socialinis fondas turėtų aktyviau irgi pasireikšti šias rytyje. E, Maničiau, jog Europos komisijos programos turi būti svarsamos ir gyvendinamos. Tos programos turėtų būti tokios, kurių rezultatas yra įvertinamas iš anksto. Kartais projektai iš pradžių gali pasirodyti rizikingi, tačiau jie galėtų būti labai sėkmingi, jeigu būtų gerai gyvendyti. Tai nereiškia, kad reikia švaistyti pinigus, ne. Tiesiog reikia leisti savo tam tikrą eksperimentinę e, veiklą, eksperimentinius projektus. Mums reikia tos veiksmų laisvės, kad galėtume judėti pirmin. Tai štai pateiksime porą treitą pakeitimų, bet iš esmės tai yra geras pranešimas, o ECON komitetas, kuriame aš taip pat dirbu, galės pasinaudoti šiuo pranešimu tam, kad galėtų pabrėžti, kokią naudingą veiklą vykdo Europos investicijų bankas. Dėkui. Mr. Dominic Martin. Ačiū, kolega Martin. Merci. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kolegos jau minėjo tą faktą. Net jeigu Europos investicijų banko rezultatai yra šiek tiek kuklus, norėčiau pasakyti štai, kad net jei rizikuoju jūs nustebinti, pono Kaza e, išdėstytos idėjos yra puikios, primtinos, na, nenorėjau sakyti, kad tai yra tobula, bet norėčiau pasakyti, kad siūlomos priemonės yra tos, kurias reikėtų skatinti ir įdėkti visose valstybėse narėse. Ačiū. Thank you, madam. Pirmininkė. Ačiū. Dėkui. Kolegė Jezlovietska. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pritarti tam, kas minėjo prieš mane kalbės kolega pranešimas yra puikus, turiu pasveikinti pranešėją, tačiau norėčiau pabrėžti vieną dalyką, kuris mano manimu nusipelno šiek tiek didesnio dėmesio. E, paskolos universitetų studentams. Dažnai mūsų komitete mes kalbam apie tai, kad Europos visuomenė krizės metu, bet ne tik dėl krizės, tampa vis skurdesni ir mobilumo, judumo projektus įgyveninti yra vis sunkiau. Darbo rinkoje yra tikimasi, jog studentai bus geriau pasirengę. Nepakanka būti inžinieriumi. Urida šiandien reikia būti labai gerų inžinieriumi. Ir tai pirmiausia pasakyti apie šalis, kur žmonės gyvena skurdžiau ir žmonės tiesiog negali sauliaisti finansuoti judumo. Ir tos, e, tos šalis, tos šeimos nusipelno pagalbos. Paskolos turėtų būti teikiamos, turėtų būti teikiamos studentams palankiomis sąlygomis, e, jų dėka reikėtų skatinti jaunus žmonės imti paskolas, kad galėtų sutaupyti pinigų ir gražinti tas paskolas vėliau. Ačiū. You, Mr. Fontulis. Ponas Fontulis, prašau. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στην παράγραφο 1 Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmoji dalis. Čia e, pranešėjas sako, jog e, jisai džiaugiasi, kad e, Europos investicijų bankas, bankas išleido tos milijonus eurų, kad būtų pagerintos užimtumo sąlygos jaunimui. Tačiau kokie buvo konkretus to finansavimo rezultatai, tų, tų paskolų ir kitų priemonių ir kaip sumažėjo nedarbas. Uh, dėl tų priemonių, nes kam mums reikia kvalifikuotų nedarbių, bedarbių. E, juk e, jeigu jie negaus darbo vietų, tai padėtis negerės. Reikia priemonių, kurios realiai mažintų nedarbą ir taip pat e, reikėtų priemonių, e, kurios skatintų įmonės priimti į darbą jaunus darbuotojus. E, ir kurios užkirstų kelią vidiniai imigracijai ir migracijai e, pietus šiaurė. E, thank you. Ačiū. Ar yra dar galbūt komisijos atstovų, kurie norėtų pasisakyti? Ne, niekas. Ačiū. Pakeitimų pateikimo terminas lapkričio 10 diena. Užimtumo komitete tvirtinsime dokumentą 21 arba 22 sausio dienomis. Plenarinėme posėdėje kovo mėnesį numatyta aptarti šį, šią ataskaitą. Dabar perėsime prie balsavimų. Visi esate tikiuosi atsinešę savo balsavimo korteles. everybody will... Kągi, jeigu visi esate pasiruošę, pirmiausia balsuosime dėl Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo, Suomijos paraiška, Rauma įmonė. Elektroninis balsavimas. Prašau balsuoti. vienu APP nariu yra per daug, balsuojančių yra per daug. Dabar viskas tvarkoja. Primta. Dabar pereisime prie strateginės programos dėl ES darbuotojų saugos ir sveikatos. Pirmiausia, turime balsavimą dalimis. EPP pasiūlė šį pakeitimą, Alde frakcija pritarė. Ir po to yra prašymas dar, Alde frakcijos prašymas dar balsuoti dėl atskirų dalių, išimti nuorodą į pranešimą dėl asbesto. Tas prašymas buvo pateiktas per vėlai, bet vis tiek, kadangi suprantu, kad kiti tam pritarė, mes balsuosime ir dėl tos, tos nuorodos. Tai reiškia, kad bus pirmoji dalis, kurią matote balsavimo sąraše. Čia bus visas tekstas išskyrus nuorodą į asbesto ataskaitą. Ir be žodžių saistančių europinių darbo laiko standartų. Taigi, trečiasis balsavimas dalimis yra pirminis, EPP paprašytas balsavimas dalimis. Taigi, pirmasis e, balsavimas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Dabar antroji dalis, būtent kur yra nuorada į asbesto ataskaitą. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Man atrodo, kad reikia patikrinti. EPP vienu balsuoja per daug. Dabar gerai viskas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Trečioji dalis. Ir dabar cituoju taip pat sukurti saistančias darbo ir darbo laiko taisyklės. Kas už, kas prieš susilaikę Man atrodo, kad reikia patikrinti. Kas už? Kas prieš? Baigiame balsuoti. Atmesta. Galutinis balsavimas dėl žodinio klausimo projekto, elektroninis balsavimas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Dabar perėsime prie aštunto darbo atvarkės klausimo. Kompromisinis tekstas dėl žodinio klausimo. Dėl užimtumo lygybės direktyvos įgyvendinimo čia yra balsavimas dalimis visas pirmoji dalis, visas tekstas iki ketvirtojo punkto. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. Antroji dalis. Tai bus penktasis e, teksto punktas dėl diskriminuojančių veiksmų. Kas už, kas prieš. Patvirtinta. Galime patikrinti. Prašau, tikrinam. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Ir dabar galutinis balsavimas. dėl žodinio klausimo projekto. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Devintas darbo atvarkės klausimas. Devintas klausimas. Žodinis klausimas komisijai. Atsiprašau, tarybai pirmiausia. Taigi balsuojame dėl A kompromiso. Kas už, kas prieš, susilaikę patvirtinta. B kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikę patvirtinta. Šeštas pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikę patvirtinta Atmesta. Septintas pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Tikriname septintą pakeitimą. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Aštuntas pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. C kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 11 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, tikriname. Baigiame balsuot. Patvirtinta. Ketvirtas punktas, dvyliktas pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Galutinis balsavimas. Baigiamas balsavimas. EPP vienu per daug balsuojančių. Dabar viskas gerai, rezultatas pozityvus. 42 balsavo už, patvirtinta. Žodinis klausimas komisijai. A kompromisas. Kas už, kas prieš. Susilaikė patvirtinta. B kompromisas. Kas už, kas prieš. Susilaikė patvirtinta. Šeštas pakeitimas. Kas už, kas prieš. Susilaikė atmesta. Septintas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Devintas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Dešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Tikriname. Dešimtas pakeitimas. Trečio punkto pakeitimas. Prašau. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. C kompromisas. Kas už, kas prieš. Patvirtinta. Ir galutinis balsavimas. Kas už? Kas prieš yra? Galbūt elektroniškai balsuojame. Prašau, elektroninis balsavimas. Vienu EPP balsuoja per daug. Patvirtinta. Ačiū. Dabar balsuosime dėl rezoliucijos. Užimtumo socialiniai aspektai, kalbant apie Europos strategiją 2020. Pirmas punktas, 46 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Patvirtinta. F kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Patvirtinta. Tada periname prie 53 pakeitimo. Kas už? kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 54 pakeitimas, balsavimas dalimis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečioji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Tikriname. Tri, tikriname trečiąją pakeitimo dalį. EPP vieno per daug. Ačiū dabar. Rezultatas Patvirtinta. G kompromisas. Kas už? Kas prieš susilaikė? Patvirtinta. Šešiasdešimt pirmas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 62 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaikę, reikia patikrinti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. H kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 64 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 65 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 66 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Su žodiniu pakeitimu? Taip, su žodiniu pakeitimu. Ačiū. Į kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Dabar perėmėme prie 71 pakeitimo. Čia balsavimas dalimis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Tikriname. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Antroji dalis atkrenta ir iškart periname prie 72 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaikę, atmesta. 74 pakeitimas, kas už? Kas prieš? Susilaikę, atmesta. 75, kas už? Kas prieš? Susilaikę, atmesta Atmesta. Tikriname. 75 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Dabar perėmėme prie J kompromiso. Kas už? Atsiprašau, prieš tai dar buvo 73 pakeitimas. Jean Lambert pakeitimas reikia balsuoti. Dėl jo, kas už? Kas prieš? Susilaikę? Patvirtinta. Dabar J kompromisas, kas už? Dabar pirmoji J kompromiso dalis. Visas tekstas be žodžių darbo kokybė. Taigi, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. O dabar antroji dalis, tai bus būtent žodžiai darbo kokybė. Būtent balsuojame dėl tų dviejų žodžių. Kas už, kas prieš, susilaikę, tikriname. Antroji jo kompromiso dalis, prašau. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Dabar 80 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 81 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Ką kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 86 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Moterų komiteto septintasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 87, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. L kompromisas, kas už, kas prieš,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 N kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę patvirtinta. O kompromisinis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. 111 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 112 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 111, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Tikriname 111, prašau. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Atsiprašau, atmestas, sako pirmininkė. 112. Pirmoji dalis. Čia dalimis balsuosime, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Tikriname. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Dešimtas punktas. Šimtas tryliktas pakeitimas. 114, jie identiški. Kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 115 pakeitimas, kas už. Ne, jis atkrenta automatiškai, dėl jo balsuoti nereikia. 118. Those in favor. 118. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Šimtas devynioliktas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtintam. Q kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Šimtas dvidešimt penktasis, kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime, nes nėra aišku. Balsavimas baigtas, patvirtinta. 126 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 127 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. R kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Šimtas trisdešimt antrasis, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 133, kas už prieš susilaikė atmesta pasitikrinkime dėl 133 pakeitimo, pradedam balsuoti ir baigėme. Atmesta. 134 už prieš susilaikė patvirtinta. S kompromisas kas už prieš susilaikė patvirtinta. 141 su žodiniu pakeitimu. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Originalus tekstas kas už? Prieš susilaikė atmesta. 142 kas už? prieš, susilaikė, patvirtinta. 143, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 144 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 145 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 146 už, prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikriname dėl 146. Balsuokime ir baigime balsuoti. Atmesta. Šimtas keturiasdešimt aštuntas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Šimtas keturiasdešimt devintas už. Suderinamas ankstesnių pakeitimų, tad keliausime prie kito pakeitimo. 149. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Tikrinkime dėl 149-ojo dar, sako pirmininkė. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Vieno balso persvara. 147 dabar kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Kas už 150, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Tikrinamės dėl 150. Balsuojame ir baigiam balsuoti. Atmesta. 151. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta Atmesta. Pasitikriname dėl 151. Galbūt iš tikrųjų rezultatas bus visai priešingas, sako pirmininkė. Patvirtinta. Puiku. T kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 155 kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 156 už, prieš susilaikė patvirtinta. 157 už, prieš susilaikė atmesta. U kompromisas kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. Šimtas šešdešimt antras už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Šimtas šešdešimt trečias už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 164 už prieš susilaikė patvirtintam. 165 už prieš susilaikė patvirtinta. 166 už prieš susilaikė patvirtinta. Pirmasis pakeitimas. Už prieš susilaikė patvirtinta. Antrasis. Už prieš susilaikė patvirtinta. Trečiasis. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Ketvirtasis. Už prieš susilaikė patvirtinta. Penktasis už prieš susilaikė patvirtinta. Šeštasis už prieš susilaikė. Atmesta. Tikrinamės dėl šeštojo. Baigėme balsuoti. 26 balsavo už. Tuo būdu patvirtinta. Septintasis pakeitimas už. Prieš susilaikė Atmesta. Aštuntasis už. Aštuntasis pakeitimas, primena pirmininkė. Pirmiausiai balsuokim dėl aštunto. Kas už aštuntąjį? Prieš susilaikė patvirtinta. Ar norite dėl septinto pasitikrinti, klausė pirmininkė. Pasitikrinkime balsavimo rezultatą dėl septintojo pakeitimo. Mes pirmą nusprendėme, kad jis buvo patvirtintas. Dabar visi tikiuosi įsipsėjome balsuoti. Du kolegos balsavo už jūs ir kolega greta jūsų. Devintasis. Atsiprašau, pirmininkė, kompromisas B. Kas už, kas prieš? Patvirtinta. Vienuoliktas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. A kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 112 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 19 kas už, prieš, atmesta. 20 už, prieš, susilaikė, atmesta. 21 už, prieš, susilaikė. Atsiprašau, sako ponas Mechta. Nežinau, ar teisingai supratau. 21 buvo pasakyta lingvistinis yra pakeitimas, bet man atrodo ne, nes aš turiu kitokį tekstą. Dabar balsuosime, dabar balsuosime dėl 21. Taip, taip būtent dėl to, sako ponas Mechta. Lape, kurį aš turiu, yra pasakyta, Atsiprašau, sako kalbėtojas, atsiprašau, suklydau. Jūs ko gero turite seną balsavimo sąrašą, sako pirmininkė. Balsuosime dabar dėl 21 pakeitimo. Kas už? Kas prieš 21? Atmesta. 22 pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? susilaikė, patvirtinta. Antra dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. Norite pasitikrinti? Taip, prašom, kolegos. Balsuokime. Baigėme balsavimą. Atmesta. D konstatuojama dalis, 23 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 24 už, prieš, susilaikė, atmesta. Dvidešimt šeštasis, kas už, prieš, susilaikė, atmes. 27 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 28 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 29 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 30 už, prieš susilaikė patvirtinta. 31 už prieš susilaikė patvirtinta. Moterų reikalų komitetas antras pakeitimas už, prieš susilaikė patvirtinta. FAM trečiasis už, prieš susilaikė patvirtinta. 32 kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Kompromisas D, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 35. Už, prieš susilaikė atmesta. 36 už Norite pasikyti dėl 35, prašau, galim taip ir padaryti, sako pirmininkė, balsuokim. Baigiame balsuoti. Atmesta. 36 pakeitimas, kas už prieš susilaikė patvirtinta. E kompromisas, kas už prieš susilaikė patvirtinta Patvirtinta. 38 už prieš susilaikė patvirtinta. FAM ketvirtasis, kas už prieš susilaikė patvirtinta. 39 pakeitimas atkrenta, sako pirmininkė 39. 42 dabar. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Pasitikrinkim dėl 42. Pradeda balsuoti. Baigėme. Patvirtinta. 43 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 44 už, prieš, susilaikė atmesta. Pasitikriname dėl 44-ojo, balsuokim kolegos. Baigiame. Atmesta. Ir 45-asis, kas už, prieš, susilaikė, Patvirtinta. Tikrinamės dėl 45. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Mm. Mm. So we go to page 3, amendment 70. Mm. We have to vote that way. And the same for amendment Okay. Uh, we'll have to go back to page 3. Grįžkime į trečiąjį puslapį, septynesdešimtasis pakeitimas. sutampa puslapių numeracijų visuose sąrašuose. Manajame, sako pirmininkė, yra trečiasis puslapis, 70 pakeitimas. Išsiaiškinam. Neturime grįžti balsavimo sąrašą atgal. Tiesiog balsuosime dėl galutinio dokumento varianto su pakeitimais. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. O dabar balsuosime elektroniniu būdu. Ar visi spėjome? Ačiū balsavusiems. 39 kolegos balsavo už, 5 prieš. Tuo būdu štai ir turim rezultatą. Mr. Jordan, who's sitting there. Yeah, yeah. Just give him a Okay, are you ready for the next... Ar pasirengę svarstyti kitą darbo tvarkės klausimą? Tai yra nedarbo draudimo sistema eurozonoje. Išlaidos dėl ES masto veiksmų nebuvimo. Tai yra studija, studijos pristatymas ir žodį suteikiu ponui Josefui Daną. Jis yra Europos pridėtinės vertės padalinio laikinainantis direktoriaus pareigas mokslinio tyrimų tarnyboje. Ir jis pristatys šį klausimą. Taigi prašau, ponė Dan, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, aš atstovauju Europos parlamento mokslinių, e, mokslinių tyrimų tarnybai ir poveikio vertinimo Europinės pridėtinės vertės tarnybai. Ji buvo sukurta tam, kad komitetams galėtumėme pateikti daugiau priežiūros ir tikrinimo priemonių. Šiandien parengėme Jums ataskaitą. Ataskaita dėl to, kad nėra ES masto veiksmų šioje srityje. Įkvėpimas atėjo iš Džekini pranešimo, 98 metais jis buvo patvirtintas ir mes įvertinome, kiek kainuoja tai, kad nėra ES masto priemonių. Įvertinome įvairias rytis ir papildomi veiksmai ES tikrai atneštų papildomos naudos ES, kurių bendra vertė būtų trilijonas eurų. Ir dalis iš to mūsų manimų galėtų būti gaunama per įvairias iniciatyvas bendrą e, nedarbo draudimo sistemą, Mes netikime jokių politinių rekomendacijų, tačiau esame tam, kad galėtumėme jums padėti, kad suteiktumėme jums reikiamas priemonės, pasiūlytumėme įvairias alternatyvas ir variantus. Mes 2014 m. vasario mėnesį pateikėme studijos projektą, po to įvyko diskusijos ir per tą laiką šis klausimas tapo tik dar labiau aktualesnis ir buvo nemažai parengta ataskaitų ekonominių lygmenių ir taip pat vis daugiau vyksta politinių diskusijų šiuo klausimu. Savo ataskaitoje mes patikime du priedus. Vieną priedų parengė SEPS, e tai yra simulacinis priedas, ir po to e, e, ekonominių tyrimų centro dar vienas priedas pateikiamas. Siūlyčiau paklausyti tų pristatymų. Kiekvienas iš kalbėtojų kalbės po septynės minutės. Ir gal dar norėčiau paminėti, kad savo ataskaitoje mes kalbame apie Jungtinių Amerikos valstijų patirtį. Ji yra gan įdomi šiame kontekste, kadangi jie turi veikiančią nedarbo draudimo sistemą. Ir mes būtent atsižvelgėme į Kongreso biudžeto tarnybos ir tyrimų centro e, kongrese išvadas, kurios gan įdomios e, šioje, šiame kontekste. Žinau, kad E, užimtumo komitetas balsavo dėl socialinio ramščio nekartą ir iš tiesų tai yra gan svarbus įdomus variantas. Taigi dėkoju pirmininkė ir gal pirmiausia išklausykime ekspertų, kurie e, naudos skaidrės. Prašau. Ačiū. Ponas Dols, pirmasis. Kalbės dabar iš ekspertų. Um, actually, I'm Ilaria Maselli from SEPS. Uh... Ne, aš esu Ilaria Meselli iš SEPS. Ačiū pirmininkė. Dėkoju, kad pakvietėte mus ir kad uh, galime pristatyti savo studiją dėl nedarbo draudimo sistemos. Aš manau, kad tai turėtų būti prioritetas naujai komisijai ir naujam parlamentui. Pradžioje aš uh, užduosiu labai paprastą klausimą. Draudimas nuo ko? Dabar yra du pagrindiniai pasiūlymai pasiūlymai, kurie atsispindi vis augančioje literatūroje. Pirmas pasiūlymų yra sukurti draudimą nuo Briuselio lietaus, mes taip jį vadiname. Tai reikštų, kad kai tik tai vyksta nuosmukis šalyje, tuomet tas fondas naudojamas išmokėti bedarbystės pašalpas tam tikram laikotarpį toje šalyje tiems žmonėms, kurie neteko darbo. Po to yra antras pasiūlymas, pasiūlymas, e, kurį mes irgi SEPS e parengėme, būtent pagrindinė mintis yra ta, būtent apdrausti tik nuo, nuo didelių šokų tokių, o įprastinę situaciją palikti jau nacionaliniai gerbuvio sistemai ir sukurti tokį fondą, kuris būtų kaip ir perdraudimas, nuo, kalbant apie nacionalinį draudimą, jeigu ištiktų toks kaip tikras tornado. Tokiais atvejais jis būtų naudojamas. Pagrindinė mintis yra ta, kad mes manome, kad nuosmukio kaštai reiškia, kad 4 procentais jeigu ir 4 procentai sumažėja nedarbas. Tai yra dvigubai daugiau nei tos, to nuosmokio atveju, kai e, nedarbo lygis sumažėja 2 procentais. Formulė labai paprasta. Europ, Europinis fondas būtų panaudojamas finansuoti bedarbystės pašalpą šalyje, kai nedarbo lygis ta šal, toje šalyje išauga nu, numatytų procentų. Taigi pagal formulę čia būtų taip. Mes manome, kad fondo lėšos turėtų būti naudojamos trumpalaikėms bedarbystės pašalpoms sumokėti, kai trumpalaikės bedarbystės lygis viršė tam tikrą lygį. O tas lygis yra nustatomas atsižvelgiant ilgalaikį bedarbystės lygį plus papildomi faktoriai. Ir čia yra trys tie faktoriai. Čia matome įvairius atvejus. Pavyzdžiui, jeigu nedarbo draudimas galiojo nuo 2000 metų, tuomet fondas, kuris, Europinis fondas, būtų naudojamas, buvo naudojamas 160, būtų naudojamas 160 kartų per pastarosius 12 metų. Ir tai yra trumpalaikės bedarbystės lygis, kuris siekia daugiau nei 3 procentus. Po to kitas scenarius, kai bedarbystės lygis, trumpalaikis bedarbystės lygis, maždaug siekia 4 procentus. Tokiu atveju Europinio fondo lėšos 90 procentų būtų naudojamos per 12 metų. Ir po to tas tornado atvejis, kai Europos fondo lėšos būtų rečiau naudojamos, bet galbūt kiekiai būtų didesni. Ir tai yra 40 atvejų užfiksuota. Čia turiu dvi lentelės, kad pateikčiau pavyzdžių, e, Graikijos ir Estijos pavyzdžiai. Fondo lėšos per didį nuosmukį tikrai būtų panaudotos Graikijoje ir būtų galima 1 procentą nuo BVP, nuo BVP skirti kasmet iš to fondo Graikijai. Estijos atvejs yra gan įdomus, nes čia matome, kad tas nuosmukis nebuvo toks didžiulis ir 2009, 2010 ir 2000 2000 ir 2003 metais galbūt irgi panaudojamos fondo lėšos Estijos atveju. Dabar tas perdraudimo fondas. Čia privalumai mūsų manimų yra tie, kad politiškai sudė... kur kas paprasčiau tą padaryti, o ne nustatyti kažkokią didelę, gigantišką nedarbo draudimo sistemą visoje Europos Sąjungoje. Priežastis yra ta, kad e, finansavimas čia neturėtų būti labai didelis ir didžiausias, didžiausios išmokamos lėšos būtų buvę 2009 metais. Tada gal 30 milijardų būtų prireikę. Taigi, su tokia ne, gan nedidelė išmoka būtų pasiekta puikių rezultatų šalyje ištiktoje krizės. Taip pat lengviau būtų valdyti tokį fondą, nes viskas vyktų kaip ir automatiškai, kai tik tai bedar, bedarbystės lygis pasiekia tam tikrą procentą, tuomet iškart panaudojamos fondo lėšos. Viskas vyksta kaip ir automatiškai. Dar vienas privalumas. Toks fondas galėtų būti įgyvendinamas konvergencijoje su nacionalinė sistema, kaip minėjo mano kolega, ne visos nedarbo draudimo sistemos veikia vienodai visose valstybėse, kai, kai kur jos naudojamos stabilizuoti ekonomikai, kai kur mažiau naudojamos e, tam tikslui. Ir aišku, čia kliūčių irgi šiek tiek yra. Viena kliūčių yra ta, kad fondas turėtų būti privalomas, kai tik tai jau yra nuspręsta, tarkim, kad yra jis naudojamas eurozonai ar plačiau, nesvarbu, kokia būtų tikslinė grupė, bet vis tiek jisai, tas fondas turėtų būti privalomas. Ir priežastis labai paprasta. Kai yra perdraudimo atvejis, jeigu tas fondas nėra privalomas, tada tik tai blogiečiai faktiškai e, norės dalyvauti tame fonde. Kita problema, kuri nekarta buvo iškelta, per, kai atlikome tą studiją, būtent nu, e, nuolatinio pervedimo baimė. Mes e, manome, kad nepateisintos yra tos baimės, nes jeigu per atitinkamą ilgą laikotarpį pažiūrėtumėme, kas vyksta, pamatytumėme, kad anksčiau ar vėliau kiekviena valstybė susiduria su dideliu bedarbystės šoku. Ir pavyzdžiui, jeigu dešimtame dešimtmetyje būtų galiojęs fondas, tos valstybės, kurios būtų gavę naudos, būtų Danija ir Švedija. Ir niekas nepamas, nepagalvotų, kad šiandien Danija ir Švedija yra krizės ištikto šalys. Bet tada, vat, tai dešimto dešimtmečio pradžioje jos susidūrė su didžiulėmis problemomis ir tada tas fondas būtų panaudojamas būtent tų šalių atžvilgių. Aš trumpai apie JAV sistemą papasakosiu dar. Tai nėra puikiausias modelis Europai. Priežastis ta, kad nedarbo draudimo sistema Junktinėse Amerikos valstijose buvo įgyvendinta federaliniu lygmeniu, nes buvo bijoma, kad atsiras socialinis dempingas tarp valstijų. Europoje tai nėra taip aktualu, nes kiekviena valstybė narė turi savo draudimo sistemą, nedarbo draudimo sistemą ir tai yra šimto metų tradicija, taigi ta susi, susiklosti tokia bendroji sistema. Ir dar viena priežastis, bet nedarbo draudimo sistema JAV numato tam tikrą lankstumo maržą federaliniam lygmeniui. Būtent kongresas gali e, skubos tvarka išplėsti tą sistemą. Ir aš nemanau, kad taryba ir parlamentas galėtų taip greitai reaguoti, pavyzdžiui, jeigu ištiktų nuosmukis. Uh, Tačiau viena mūsų rekomendacijų e, būtent gavo įkvėpimą iš amerikietiškos sistemos. Būtent patirties reitingas kaip ir. E, Amerikoje kiekviena valstija įmoka įnašą į tą federalinį fondą ir krizės atveju valstija gali pasiskolinti iš to fondo, susalgia, kad gražins tas lėšas. Taigi yra tam tikras ekonominio ciklo balansas ir mes manome, kad norint išvengti to nuolatinio nuolatinio pervedimo problemos mes galėtumėme irgi pritaikyti štai tokią taisyklę. Ir dar viena paskutinė mano mintis yra apie tai, kad būtų galima nedarbo draudimo sistemą suderinti su kitomis sistemomis, nes tyrimai aiškiai parodo, kad nedarbo išmokos e, būtų kur kas veiksmingesnės, jeigu būtų apjungtos su, veik... su aktyve darbo rinkos politiką. Taigi mes manome, kad čia reiktų apjungti tą sistemą su darbo rinkos institucijomis bendrai. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju, poniai Maseli, ponas Dols ir dabar ir Noimanas. Taigi, aš esu Noimanas, pirmiausia pristatysiu skaidrės, dėl eurozonos nedarbo draudimo sistemos. Norėčiau paminėti, kad čia atsispindės ir naujas tyrimas, kurį irgi pristatysiu. Taigi, norėčiau paminėti, kad tai yra ir um, naujasis tyrimas, ir taip pat tas simulacinis laikotarpis yra įtraukiamas ir pateikiamos įvairios alternatyvos dėl nedarbo draudimo sistemos. Taigi prieš e, perinant prie mūsų simulacinio to laikotarpio norėčiau pristatyti įvairias alternatyvas dėl nedarbo draudimo sistemos. Tai būtų sistema, kuri papildytų nacionalinės sistemas. Ir pirmiausia, turime pamastyti apie bazinį draudimą – ir kad būtų užtikrinamas minimalus e, draudimo lygis. Taip pat, e, tai papildanti nacionalinę sistemą būtų sistema ir galėtumėme e, kalbėti apie išplėstines išmokas, ir kurios būtų mokomos krizės atveju. Taip pat galime galvoti apie sistemas, kur yra patirties reitingas arba ne. Taip pat galime kalbėti ir apie išmokų didinimą krizės atveju. Dabar, kalbant apie išmokas, reiktų kalbėti apie tas, kurios būtų išprovokuojamos atitinkamos e, e, situacijos, bet turi būti bazinė tokia išmokų sistema, kuri būtų nekintanti ir tada galima numatyti papildomas išmokas arba išmokų didinimą krizės atveju. Ir čia mes siūlome tris pagrindinius variantus – bazinis draudimas, tada išplėstinės išmokos ir tokios avarinės, avarinės situacijos išmokos. Ir būtent mes šioje lentelėje bandome įvertinti, kokio poveikio pasiektumėme tomis sistemomis. Kalbant apie bazinį nedarbo draudimą, čia matome, kad poveikis susijęs daugiausia tik tai su ciklinės nedarbystės mažinimu išplėstinės išmokos būtų naudojamos tik tam tikram laikotarpiu, kai, tarkim, įsi, įsivyrauja nuosmukio fazė. Na ir po to tos avarinės išmokos būtų išmokamos krizės atveju. Taip pat nėra nuolatinės perskirstimo sistemos. Dėl to, kad būtent kovojama su nedarbystės cikliškumu. Ir rizika gali būti didesnė, jeigu išmokos būtų susijėtos su struktūrinėmis reformomis. Taip pat mes teigiame, kad vyriausybės negali vilkinti darbo rinkos struktūrinių reformų. Nacionalinės vyriausybės e, tada turės mokėti daugiau už ilgalaikę bedarbystę nes e, tai nebus tik tai cikliška bedarbystė. Taip pat reikia aktyvių darbo rinkos politikos priemonių, o dėl išplėstinių išmokų čia kalba eitų apie ilgalaikę bedarbystę ir tai būtų taip pat paska, paskata vyriausybėms mažinti nacionalinės e, bet, draudimo išmokas. Bet čia įmanomos tam tikros manipulacijos, bet aš gal apie jas nekalbėsiu. Taip pat bazinė draudimo sistema. Čia e, problemų kyla mažiau, dabar daug apie tai kalbama ir politinių ir akademinių lygmenių. Tai būtų bazinė e, draudimo sistema ir mes savo analizėje bandome išsiaiškinti, kas atsitiktų, jeigu tokia bazinė sistema būtų įvesta 99 metais. Ir mes atliekame tokią analizę nuo 2000 iki 2013 metų. Ir čia matome, kad ta sistema, kurią, kurią simulacinių principų pristatome. Matome, kad draudimo sistema užtikrintų tam, tikras, tam tikrą stabilumą e, eurozonos e, lygmenių įmokų dalis būtų 1,6 procento ir visi naujai darbo netekę asmenys galėtų gauti išmokas pagal tokią sistemą. 49 milijonai eurų per metus būtų kiekvienai valstybei per simulacinį laikotarpį. Taip pat mes svarstome alternatyv, įvairius alternatyvius scenarius, žiūrime, kiek kiekviena valstybė turėtų įmokėti, taip pat vertiname kitus mechanizmus ir žiūrime, kiek išmokų būtų mokama pagal krizės sąlygomis. Ir dabar perdodu žodį kolegai. Pirmininkė, aš vertinu tai, kad jūs stengiatės, kuo galima trumpiau pristatyti savo studiją, bet vertėjai irgi turi turėti galimybę suprasti tai, ką jūs sakote. Ačiū. Aš toliau pristatinėsiu simulacinius mūsų analizės rezultatus ir pradėsiu nuo tos sistemos e, draudimo įmoka, įmokas nuo 2000 iki 2013 metų. Čia matome šioje skaidrėje, koks bedarbo lygis Graikijoje, Airijoje ir Vokietijoje per tą laikotarpį. Ir šios keturios valstybės, eurozonos narės, yra pavyzdžiai įvairių bedarbystės modulių pavyzdžiai. Pavyzdžiui, Vokietijoje nedarbo lygis augo iki 2005 metų, o tuo metu tai buvo didžiausias pagal, antras pagal dydį bedarbystės lygis eurozonoje. Kai tuo tarpu nedarbo lygis tada kitose valstybės narėse buvo gan nedidelis. O po to nuosmukio atveju, kai kuriuose valstybėse narėse nedarbo lygis smarkiai išauko, Graikijoje, Ispanijoje, Airijoje, kai tuo tarpu Vokietijoje mažėjo nedarbo lygis, nuolatos mažėjo, mažėjo to, to laikotarpiu. tarpiu. Taigi, čia matome tą oranžinę kreivę. Čia būtų kalbama apie ciklišką bedarbystę ir tada draudimas galio, galiotų ilgesniam laikotarpiu, nuosmukio laikotarpiu. Biudžeto poveikis, finansiniai srautai per numatytą laikotarpį, čia matome šioje lentelėje grafoje įmokas per tą visą simulacinį laikotarpį. Ir pirmas svarbus rezultatas yra tas, kad dauguma valstybių narių turėtų būti grinu įmokų mokėtojų atitinkamam laikotarpiai, patų grinu naudos gavėjų, čia pavyzdžiui Vokietijos atvejais nuo 2000 iki 2005 metų. Įmokos būtų nuo 0, minus 1,5 procentų iki 0,75 procentų iki 1,5 procento. Ir valstybės narės, tos, kurios būtų įmokų mokėtojos, būtų Austrija, Niderlandas arba naudos e, gavėjos, tai būtų Prancūzija, Latvija ir Ispanija. Tačiau reikia nepamiršti, kad mes turi, kalbame apie 14 metų simulacinį laikotarpį. Rezultatai būtų visai kitokie, jeigu kalbėtumėme apie ilgesnį laikotarpį. šios sistemos tikslas būtų sustiprinti makroekonominį stabilumą eurozonoje, numatyti automatinius stabilizatorius centrinių lygmenių ir mes matome, kad tokia sistema iš tiesų leistų absorbuoti poveikį 2009 metais, pavyzdžiui. 36 procentai bedarbystės ir pajamų mažėjimas dėl bedarbystės būtų ta, absorbuotas tas poveikis ES lygmenių. Ir mes matome šioje grafoje, kad tos valstybės narės, kurios labiausiai nukentėjo nuo krizės – Airija, Italija, Portugalija, Ispanija, Graikija – tas šokas būtų absorbuotas krizės pradžioje, kai tuo tarpu, kaip jau minėjo mano kolega Noimanas, dėl to, kad daug dėmesio skiriama cikliškai nedarbystei tas poveikis būtų sumažėjęs atei, vėlesniais metais. Taip pat mes svarstome įvairius tos sistemos variantus. Sistema, kur išmokos būtų nustatomos 50 procentų nuo vidutinių pajamų valstybėje narėje. Ir pagrindinis mūsų studijos rezultatas yra tas, kad reikia uh, subalansuoti stabilizavimo poveikį ir perskirstimo variantus valstybėse narėse. Kuo dosnesnė sistema, tuo daugiau turi būti e, numatyta stabilizavimo. Toliau patirties reitingai ir įvairius mechanizmai, labai trumpai juos pristatysiu. Čia matome, kad įmokos neutralios įplaukų atžvilgių varijuotų smarkiai valstybėse narėse dėl to, kad egzistuoja skirtingos bedarbystės tendencijos. Ir čia mus labiausia domina tai, kaip mes galėtumėme įvertinti bendras įmokas, jeigu įmokų dydis būtų koreguojamas tam tikru, per tam tikrus laikotarpius, atsižvelgiant į ankstesnę patirtį ir bendrus balansus valstybėse narėse. Čia šiuose lentelėse matome, kokie būtų bendri bendros įmokos, kai yra ta bazinė linija, mėlynoji linija, tada bendras lygis nustatomas eurozonos lygmeniu ir tada keli papildomi mechanizmai, kai yra numatyti kiekvienai valstybei nariai specifiniai įmokų dydžiai. Ir čia svarbu, kad tie mechanizmai gali apriboti pervedimų, per, pervedimų tarp valstybių galimybės. Taip yra daugelie, daugelie valstybių narių, bet ne visose dėl to, kad įmokų dydis, atsižvelgiant į ankstesnį laikotarpį, yra atitinkamas rodiklis einamajam laikotarpiui. Tad taip pat mes manome, kad tos avarinių išmokų sistemos būtų aktyvuojamos tik tuo met, jeigu bedarbysės lygis išauga vienu procentiniu dydžiu einamaisiais metais, tai būtų A planas, žaliai pavaizduotas, arba per pastaruosius dviejus metus. Tai būtų B planas, jeigu bedarbystės lygis išauga vienu procentiniu punktu atsižvelgiant į pastaruosius trejus metus. Tai yra C planas. Taigi mes čia turime tris tų avarinių išmokų planus atsižvelgiant į skirtingus e, laikotarpius. Na ir čia įdomu yra tai, kad ir pervedimų per šalis dydis būtų ribojamas tokių avarinių išmokų atveju. Nes e, čia būtų aktualiausia tai toms valstybėms narėms, kur nedarbo lygas yra didžiausias ir Prancūzija, kuri būtų naudos gavėja, e, vertinant pagal bazinę liniją mūsų simulacinėme laikotarpyje, būtų viena iš pagrindinių įmokų mokėtojų dviejose iš trijų tų avarinių planų atveju. O Ispanijos, as, Ispanija būtų naudos gavėja kiekvienais metais, tačiau tų avarinių sistemų atveju Ispanija būtų pagrindinė įmokų mokėtoja nuo 2007 metų, o na, naudos gavėja būtų tik tai nuo 2008 metų. Taigi, apibendinamas galėčiau pasakyti, kad bendra nedarbo draudimo sistema ES galėtų būti svarbus automatinis stabilizatorius eurozonoje ir sustiprintų Europos politikos socialinį matmenį. Ta sistema galėtų būti gyvendinama su nedideliu biudžetu, 49 milijardais eurų per metus pagal tą simulacinį laikotarpį ir nėra automatinio perskirstimo. Viskas priklauso nuo to, kokios yra bedar, bedarbystės tendencijos valstybėse narėse. Nuolatinis perskirstimas jį būtų galima įdėkti atsižvelgiant į patirčių reitingo sistemą ir panašiai. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad stabiliza, e, automatinio stabilizavimo poveikis tikrai būtų buvęs labai e, žymus, jeigu e, būtų egzistavusi tokia sistema per mūsų numatytą simulacinį laikotarpį. Pirmininkė, dėkoju visiems pasisakiusiems. Jūs atlikote studiją mūsų komiteto prašymą. Laiko dėja nebeturime diskusijai, tačiau jeigu kolegos norėtų užduoti dar kokį klausimą ar išsakyti pastabą, vis dėlto suteiksiu tokią galimybę. Ponas Becker, reikės, norėjo kažką pasakyti iš APP e frakcijos. O paskui žodis Jutai Steinruk. Dėkoju. Ačiū už suteiktą informaciją. Europos nedarbo draudimo schema yra kol kas neipatingai konkretus dalykas. Visi apie tai kalba, bet nieks nežino, ką tai reiškia. Uh, E, yra buvę tokių schemų anksčiau, nes Vokietijoje po karo bandyta tokią schemą taikyti, bet buvo sulaukta atmetimo reakcijos. Galbūt galėtume galvoti apie solidarumo mechanizmus ar kompensacijas. Tačiau tai yra viso labo e, pavadinimo reikalas. Šiaip jūs kalbėjote apie esminius dalykus, jie mums svarbus, svarbus mūsų diskusijai. Jūs minėjote, kad yra tokių šalių, kurios yra turtingos ir tarp 2005-2008 metų tuo laikotarpiu jos galėjo pasinaudoti, to šalis turi galimybę pasinaudoti tokiomis e, draudimo schemomis. E, kai kas štai sako, kad Vokietija, kuri yra pakankamai turtinga valstybė, tuo konjunkt, sunkių konjunktūrinių laikotarpių gavo daug pinigų. Bet svarbu yra štai ką, kai mes kalbame apie tokią draudimo schemą, mes turime kalbėti apie Europos solidarumo mechanizmą ir turime aiškiai pasakyti, kad nebus neigiamų pasiekmių, e, kad neižauks darbo kaštai, kad įmonės neturės mokėti daugiau, kad socialiniai mokesčiai neišauks ir nereikėtų kištis į nacionalinės sistemas, nes jos yra labai skirtingos. Na, šiaip ar taip, galima būtų pasiūlyti kažkokius gal bendrus europinius standartus, mes tam pritartume. Man kilo klausimas, ar matote kokie, kokiu nors teigiamų ar neigiamų pasiekmių susijusių su pajamų perskirstimu valstybėse narėse. Ar aš teisingai galvoju? kad Europos bedarbystės draudimo e, schemos pirmiausia turėtų būti susijusios su tuo, kad atsirastų minimalios taisyklės visoms šalims panašios. Tai būtų pageidautinas dalykas, mano supratimu. Kitas dalykas. Euroskeptikai nuolatos kalba apie, apie, apie sukčiavimo galimus atvejus susijusius su perskirstimais kaip būtų galima užkirsti kelią tokiems galimiems piknaudžiavimams. Dėkoju. Uh, we'll Antras klausimas. Prieš suteikiant galimybę atsakyti. Mariana Harkin, prašau. Thank you and thank you to... Koju. Ir ačiū už pristatymą ekspertams. Jūsų atsakymai labai, jūsų pasakymai labai įdomus ir teikia peno pamastymams. Iš tikrųjų labai naudinga kartais turėti tokius simulacinius modelius, kad galėtume turėti bendrą vaizdą susidaryti, kad galėtume pabandyti vertinti poveikį. Kartais mūsų idėjos būna visai geros, arba mes manom, kad jūs labai geros, o kai pasižiūrime, į ką jos galėtų išvirsti, tai paaiškėja, kad poveikis nebūtų toks geras, kaip mes galėjom manyti. Tad ačiū už jūsų atliktą darbą ir aš manau, kad ši diskusija yra tikrai įdomi ir svarbi. Atėjau į šią diskusiją ir norėčiau dabar pažvelgti į ją iš tai kokios perspektyvos. Žinių turiu nedaug šioje srityje. Turiu keletą klausimų, kurias norėčiau čia iškelti. Viena vertus, Svarbu kalbėti apie nuolatinius pervedimus, nes nėra kažkokios automatinės reakcijos. Ir manau, kad pirmasis kalbėtojas apie tai daugiausia kalbėjo. Ir tų, kol kas tų nuolatinių pervedimų nėra numatyta ir aš norėčiau daugiau informacijos apie tai, bet man atrodo apskritai pats, pats pasibaimas yra labai svarbus. Paskutinis kalbėtojas, štai peržvelgiau išvadas, E, kalbėjo irgi apie įdomius mechanizmus. Vadinamai clawback mechanizmą. E, gal jūs galėtumėt paaiškinti labiau, ką tai reiškia konkrečiai? Ir būtų įdomu sužinoti, koks poveikis jo galėtų būti. Turiu ir daugiau klausimų, bet tiesiog nenorėčiau užimti per nelik daug laiko ir galbūt turėsiu galimybę paklausti papildomai vėliau. Bet šiaip ar taip ačiū už labai įdomius jūsų pasisakymus. Man. Kolega man nori klausti. Dėkoju. Man atrodo, Europos nebuvimo kaštai yra labai įdomus klausimas. Ir tie, kurie dirba parlamente, dabar sako kai kurie, kad nereikia euro, kad reikia jo atsikratyti ir nieko bendro turėti nereikia. Man atrodo, tai yra fundamentali klaida, bet populiari kai kuriuose valstybėse narėse. Ir aš manau, kad būtina sudėti visus taškus ant į. Mums reikia naujų, e, galbūt priemonių, reikia naujos pridėtinės europinės vertės. Kai kyla klausimų dėl tų visų e, dalykų perkelimų į praktiką, dėl poveikio, be abejo, svarbu atlikti studijas. Reikėtų be abejo turėti sutvarkytas nacionalinės sistemas šioms problemams spręsti. Nacionalinė administracija kai kur turėtų būti pertvarkyta, veikti kitaip. Mūsų pasisakymai daugelis ryčių paliečia iš esmės. Ne, neegzistuoja rinkos europinių taisyklių. Socialiniai partneriai nesidera kartu ES lygmenių, bet jie pasiremia turime patirtimi įvairiose valstybėse narėse. Tad neban, turėtume nekurti naujos pervedimų sistemos. Mūsų užduotis yra pabrėžti solidarumo būtinybę. Turime Europos socialinį fondą, turime ten tam tikrą milijardų skaičių problemams spręsti. Yra tokių priemonių, kurios veikia, mes jų turime. Ir šiaip ar taip, ta, ta bedarbystės problema sprendžiama, klausimus aktualus, negalima jų atmesti. Be abejo, socialinė dimensija yra labai svarbus dalykas, tačiau nereikėtų įdėkti didžiulės programos, kuri finansuotų bedarbystę nes tai leisų sukurti nepagristų vilčių. Turime pakankamai Europos e, lygmenių egzistuojančių priemonių. Ir aš ne visai palankiai vertinu tai, apie ką jūs kalbėjote. Ir e, manyčiau, kad na, turėti daugiau informacijos būtų naudinga. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju. Leis, suteiksime žodį atsakyti. Nachfragen. Ich würde jetzt mal in... Ačiū už e, komentarus ir klausimus pabandysiu atsakyti juos atbulinę tvarką. Visiškai sutinku, e, kalbant konkrečiai, kas pasakėte apie gyvendinimą. Būtent kaip Europos nedarbo draudimas, draudimo sistema, kokiomis aplinkybėmis ji galėtų būti įdėkta ir kada. Tikrai dar čia reiks daug ką padaryti, kol bus įmanoma gyvendinti šią priemonę ir reikalingas ir dabartinių darbo rinkos institucijų tinkamas harmonizavimas. Tos priemonės tikrai per trumpą laikotarpį mes neįdėksime. Tačiau aš taipogi norėčiau pasakyti, kad dabar turimos priemonės ES lygmenių, jose nėra jokio automatinio stabilizavimo poveikio Taigi turime ieškoti ir analizuoti kitus pasiūlymus, kad būtų galima numatyti stabilizavimo mechanizmą. Nes tokia štai priemonė tai tikrai turi puikų stabilizavimo komponentą. Ir kol kas Europos lygmenių to automatinio stabilizavimo nėra, nėra tokios priemonės, kuri turėtų tokį mechanizmą. Tai aš manau, kad tikrai kažką reiktų daryti, nes toks mechanizmas yra būtinas. Aišku, kol kas centriniu, vis europiniu lygmeniu mes to padaryti gal ir negalime, tačiau vis tiek nuolatinių pervedimų rizika ir, ir kiti elementai ir faktoriai, taip, jie egzistuoja, dėl to mes juos e, taip išsamei ir aptarėme savo studijoje. Ir aišku, reikalinga analizuoti tokius aspektus. Taip pat manęs klausė apie tą vadinamą clawback mechanizmą, patirčių reitingą ir panašiai. Čia pagrindinė mintis yra ta, kad įmokos, kurias moka valstybės narės į Europos nedarbo draudimo sistemą. Čia nebūtų bendrų vienodų įmokų taikomų kiekvienai valstybei nariai. Ne vienodas sumas jos mokėtų. Viskas priklausytų nuo to, kiek buvo padaryta pervedimų tarp valstybių narių ir ar reikalinga tai koreguoti, ar reikalinga koreguoti veikiančią sistemą valstybėje narėje, kad būtų neutralizuojamas tas poveikis, mes numatome tokį mechanizmą, pagal kurį būtų galima riboti pervedimus tarp valstybių narių per visą ciklą. Na ir dabar pirmojo kalbėtojo klausimas – perskirstimo poveikis. Labai sudėtinga jį įvertinti šiuo momentu. bazinis, bazinio nedarbo draudimo sistema yra grindžiama savoka, kad e, tam tikrą prasme tai pakeistų nacionalinę sistemą, ta centralizuota europinė draudimo sistema pakeistų nacionalinės sistemas iki tam tikro lygio. Aišku, viskas priklausys nuo to, kaip yra organizuotos nacionalinės sistemos. Na, o apie galimybę pitnaudžiauti, uh, tokia sistema. Aš čia gal norėčiau pažymėti tai, kad reikalinga suderinti, harmonizuoti dabartinės nedarbo daudimo sistemas visoje Europoje. Hey, uh, yes. Prašau. Thank you. Uh, thank you for all the questions. Ačiū už visus klausimus. Jeigu neatsakysiu visus, gal galite raštu dar atsiųsti tos klausimus, nes mes vėl mielai pasidalinsime savo mintimis. Aš irgi atbulinę tvarką atsakysiu. Dėl piknaudžiavimo. Perdraudimo pasiūlyme piknaudžiavimo rizika yra labai ribota, nes tai būtų perdraudimas 18-28 sistemų perdraudimas. Ir čia galimybių piknaudžiauti yra labai nedaug. Dėl minimalių reikalavimų, taip, mes manome, kad idealių variantų fondas būtų kuriamas atsižvelgiant į um, sistemų harmonizavimą ir derinimą, nustatom minimalaus lygmens nustatymą, nes mes matėme, kad nacionalinės nedarbo draudimo sistemos nėra vienodai pajėgios stabilizuoti ekonomiką, kai kuriuose valstybėse narėse jos veikia geriau, kitur prašiau. Toliau dėl dabar esamų fondų tikrai jų nepakanka tuose fonduose, ar tai būtų socialinis fondas, ar pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondas, struktūriniai, struktūrinės problemos ten nėra sprendžiamos. sprendžiamos yra, tarkim, jeigu didelė įmonė bankrutuoja tik to, tokiu atveju, tai yra pavieniai atvejai, bet tai nėra, nėra sprendžiamos ciklinės problemos. Tai tikrai tai tik tai papildytų tokie fondai vienas kitą, bet jie nepakeistų vienas kito. Uh, dabar dėl to, kad nėra europinės sistemos, kiek tai kainuoja. Mes manome, kad e, tie kaštai yra didžiuliai. Ypač, kai ištinka katastrofiniai įvykiai, pavyzdžiui, didysis nuosmukis per pastarosius penkerius metus arba 90-mečio pradžios nuosmukiai, kurie iš tiesų buvo labai didžiuliai Šiaurės Europoje. Ir nacionalinių fondų perdraudimas čia būtų labai tinkamas sprendimas, nes tuomet visos valstybės narės galėtų, aišku, nedidelį, nedidelę krizę gali išgyventi valstybės narės pavieniui, tačiau kai ištinka tikrai labai rimtos krizės, nei viena valstybė viena pati išgyventi to negali. Ir tas spaudimas nacionaliniai nedarbo draudimo sistemai tuomet yra milžiniškas ir tą spaudimą kažkaip sušvelninti būtent ir galėtų toks europinis fondas. Ačiū. For... Dėkoju. Apgailestaujama, apgailestaujama turbūt sakyti, kad nebegaliu skirti daugiau laiko pasisakymams, klausimams ir taip toliau, nes dar turime likusi vieną klausimą darbo tvarkėje iki pietų, kurį būtinai turime aptarti. Visiems ačiū už jūsų pasisakymus, įsitraukimą į diskusiją. Ačiū ponui Dan, ponui Noimanui ir poniai Naselį, ir ponui Daus. E, jūs skaičius įvairius ir tekstus, kaip jau sakiau, galėsite rasti į e meeting aplikacijoje. Ir visą tai tiems, kurie nori detalesnės informacijos. Bet laiko dabar tolesnei diskusijai nebeturime. Pabandysime prie šio klausimo grįžti gal kitokiu formatu, kitu metu. Ačiū ekspertam dalyvausiams mūsų posėdėje, ačiū už jūsų atliktą darbą. O dabar keliausime toliau. 11 darbo torkės klausimas – Europos platformos skirtos bendradarbiavimų nedeklaruojamo darbo prevencijos ir atgrasimo nuo jos rytyje gerinti sukūrimas. Turėčiau vėlgi kreiptis į visus, prašydama dar labiau taupyti pasisakymo laiką, skirtai vadiniam žodžiui. Kiekvienam suteiksiu po keturias minutės įvadiniam žodžiui. Jeigu turiu teisingą informaciją, ponia Murilkin turėtų pradėti pasisakymą. Jis yra atsakinga už įtrauk, socialinę įtraukti. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kadangi aš turiu tik tai keturias minutės, tai priminsiu, jog e, komisija pateikė pasiūlymą dėl tos platformos įkūrimo e, Liepos mėnesį, todėl aš dabar negryšiu prie detalių pasiūlymo aspektų. Aš norėčiau paprasčiausiai pabrėžti dabar tris dalykus. Visų pirma, aš manau, kad e, yra e, sutariama dėl poveikiui visuomeniai, ekonomikai ir socialiniam sektoriui nedeklaruoto darbo, būtent ES ir būtent dabartinėmis išėjimo iš krizės sąlygomis, tai daro įtaką uh, darbo santykiams, socialiniai rūpybai, taip pat teisėms e, žmonių, nedarbo draudimui, pensijų perspektyvams, taip, bei e, sąžiningos konkurencijos užtikrinimui tarp įmonių. Tai turi įtaką taip pat fiskalinių pajamų e, padėčiai. Aišku, čia e, svarbu e, atsižvelgti ir į e, lyčių aspektą. Moteris ypač nukenčia nuo nedeklaruoto e, darbo. Eurobarometro paskutiniai duomenys rodo, jog kas dešimtas žmogus teigia pirkęs kada nors nedeklaruoto darbo produktų ar paslaugų. Ir keturi iš dešimties teigia, jog praeitais e, metais patys dirbo nedeklaruotą darbą. Komisijos pasiūlyme yra pabrėžiama, jog Europoje būtina siekti naujų bendradarbiavimo formų. Yra daug įvairių projektų, kurie yra įgyvendinami jau ne vienus metus valstybėse narėse. Jais užsima, kai ekspertai, komisija kofinansavo pačius e, E, turiningiausius projektus, tačiau vis dėlto mes e, konstatavome, kad e, yra tam tikrų spragų palyginus su tuo, ko reikia Europai ir konstatavome, kad valstybės narės nebendradarbiauja pakankamai, nes nėra pakankamai užtikrinamas pakankamai platus visapimantis požiūris. Jeigu yra tam tikrų valstybių narių, kurios turi sukaupusios gerosios praktikos, tai ES lygmenių darbo inspekcijos, darbo inspektoriai, muitinių atstovai ar muitinių atstovai, kurie užsima migracijos klausimais ar, sakykime, fiskalinės struktūros ES nebendradarbiauja pakankamai tarpusavėje ir nėra tokio forumo, kuris leistų jiems dirbti kartu ir jos ne, to būdu negali atitinkamai keistis informacija ir, ir praktika. Kitas e, sunkumas yra sunkumas iškylantis ir nacionaliniu, ir Europos lygmeniu. Ir jis yra susijęs su nedeklaruoto darbo tarp valstybiniais aspektais. Tradiciniai e, kovos su tokiu e, darbu mechanizmai yra kuriami atsižvelgiant tik tai į nacionalinius aspektus. Tuo tarpu valstybės narės e, yra labai skirtingos ir čia iškyla tam tikrų sunkumų keičiantis informaciją. Komisija siūlo įkurti platformą ir jos įkūrimas turėtų padėti spręsti tas iškylančias problemas. Trečias aspektas, kurį norėčiau paminėti, yra toks aišku, jog užtikrinant naujo, naujo tipo bendradarbiavimą ES šioje srityje, turi būti dirbama su įvairių dalyvių spektru. Kaip aš anksčiau sakiau, nacionalinės institucijos turi įvairiausių prevencijos ir kontrolės padalinių įvairiose sektoriuose, tačiau labai svarbu šioje srityje dirbti ir su socialiniais partneriais. Socialiniai partneriai kai kuriuose valstybėse E, narėse jau bendradarbiauja su prevencijos ir kontrolės institucijomis ir tokia praktika iš tikrųjų yra labai gera praktika ir, ir jinai egzistuoja tam tikrose valstybėse narėse. Aišku, turi būti dirbama taip pat kartu su ES agentūromis, sukaupusiomis e, labai vertingos ir įdomios patirties šioje srityje ir platformai iš tikrųjų tai uh, Tai būtų labai naudinga ir tai leistų jai pradėti savo veiklą tinkamomis sąlygomis. Eurofund Lisabonos e, e, agentūra, pavyzdžiui, tarptautinė darbo organizacija jau bendradarbiauja su mumis šitais e, klausimais. Čia yra dirbama su, su įvairių valstybių narių darbo inspekcijomis tais klausimais. Ir tai iš tikrųjų yra raktas į geresnį bendradarbiavimą. Mūsų pasiūlyme taip pat yra siekiama sukurti interfeisą su valstybėmis narėmis, kur e, būtų įvardyjami kontaktiniai punktai. Ir baigdama, apibendrinama dar e, pridursiu, jog e, geros strategijos turėjimas turi būti siejamas su nacionaliniu strategijų rengimu ir veiksmai turi būti atliekami ir nacionaliniu, ir europiniu lygmeniu. Pirmininkė, dėkoju. Žodis ponui Menandes Valdės, Eurofront direktoriui. Prašau, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, kad suteikėte žodį mūsų fondui trumpai pristatyti kai kur informaciją. Mes atlikome tyrimus nedeklaruojamo darbo srityje pastaruoju metu ir e, domėjomės tomis problemomis. E, du pranešimai buvo parengti, kur buvo sukaupta informacijos politiniai diskusijai ir tai buvo indėlis į diskusiją, buvo sukurta taip pat duomenų bazė susijusių nelegalių darbų. 186 priemonės tai buvo užfiksuotos susijusios su kova su nedeklaruojamu darbu. Ir taip pat būtina buvo surinkti informaciją apie gerą praktiką, kuri padeda kovoti su šiuo reiškiniu, buvo svarbu atlikti vertinimus ir buvo vertinamas su pasiteltų priemonių efektyvumas. Ta ataskaita galima rasti internete, ten yra informacija suskirstyta pagal šalis, pagal priemonių tipą ir taip toliau ir panašiai. Mes apžvelgime visą eilę priemonių, ne tik tradicinės, e, kur kalbama apie inspekcijas, tikrinimus ir panašiai, kalbėjome apie prevencijos priemonės taip pat ir kalbėjau apie tai, kaip apskritai kelti didesnį susidomėjimą kovos su, nedar, su nedeklaruotų darbų priemonėmis ir taip pat rengėme strategijas apie tai, kaip naudotis priemonėmis, kurios skatintų situacijos gerėjimą ir taisyklių laikymasi. Matėme, žvelgdami atskirus metus, kad praktika atskirose valstybėse narėse keičiasi mūsų aptariamoje srityje valstybėse kandidatėse taip pat priemonės ir toliau yra taikomos, kombinuojamos tarpusavyje. Tačiau e, dabar atsiranda vis daugiau tų priemonių. Ir e, tos priemonės yra toliau gyvenimus kombinamos tarpusavėje ko galima pasimokyti iš, tos, iš tų atliktų tyrimų, iš tos studijos. Probleme, problemos yra nevienodos atskiruose valstybėse, narėse jų mastas netoks pat. Taip pat nedeklaruojamo darbo profilis yra skirtingas. Vienur tai yra, pavyzdžiui, bedarbiai dirba, sengiasi rasti to nedeklaruoto darbo, kitur e, tendencijos kitokios. Mes matėme, kad e, stengia, nedaug dėmesio skirima visi pareigojimams ar taisyklių laik, laikymuisi. E, nedaug buvo keičiamasi gera praktika ir sukauptomis žiniomis. Tad atsiranda poreikis geresniam tų priemonių įvertinimui. Turime vertinti tikslus, pažiūrėti, kaip kiekviena priemonė patėjo tų konkrečių tikslų siekti. Mums reikia bendrų vertinimo kriterijų. Turime suprasti, kokios politinės priemonės ir kokios tų priemonių kombinacijos yra efektyviausios įvairiose šalyse. Tad štai, mes manome, todėl, kad Europos komisijos siūlymas yra geras, ten kalbama apie nedeklaruojamo darbo prevenciją ir tai padeda mums pagerinti mūsų žinias apie turimas priemonės ir jų taikymą. Turime e, projektą 2015 metams ir norime išsiaiškinti, kaip galima būtų pasinaudoti turimą duomenų bazę ir pritaikyti e, naujas priemonės. Mes Taip pat manoma, jog reikalingas tam tikras koordinavimo lygmuo, neplečiant niekieno įgaliojimų, tačiau e, yra tikimasi, kad atsiras tokio bendradarbiavimo, kad bus labiau keičiamas informacija, visa tai būtų geras dalykas. E, o duomenų bazė galėtų tapti interaktyvę platformą, kas irgi būtų labai pozityvus žingsnis visiems naudingas. E, apibendrindamas galėčiau pasakyti štai ką. Konsultavimuose proceso metu parlamente kai kas sakė, kad ta platforma turėtų būti plėtojama, bet aš manau, kad tai labiau būtų Europos komisijai aktualus klausimas. Tačiau jeigu norite daugiau informacijos ar žinių, mielai jums pamėginsime ją suteikti. Pirmininkė, dėkoju ponai Trump žodis. Jis Business Europe organizaciją atstovauja. Jūs esate e, darbo grupės atsakingos už pramonės santykius vadovas. Prašau. Clearing. Ačiū, aš pirmiausia norėčiau šį beitą pasakyti apie save. Atstovauju Business Europe, kurie atstovauja milijonui deklaruojamų įmonių Europoje, kurie įdarbina daug deklaruojamų darbuotojų Europos Sąjungoje. Taigi mes labai domimės ir mums labai rūpi ta nesažininkos konkurencijos problema Europoje, nes yra daug nedeklaruotų įmonių, kurie įdarbina nedeklaruotus darbuotojus. Taigi mes sveikiname pasiūlymą įkurti tokią platformą. Tačiau mes neturėtumėme manyti, kad tą padaryti galėsime tik tai, šią problemą išspręsti galėsime tik sukūrę tokią platformą. Ir aš norėčiau pasakyti, kad komisijos pasiūlyme mums trūksta šiokių tokių konkrečių elementų. Pavyzdžiui, ir aš konkrečiai pakalbėsiu apie tai, ką sakė kas buvo pasakyta 14 metų sausio mėnesio rezoliucijoje, būtent, kad nepakanka vien tik tai nustatyti nuobaudas, baudas ir pasirūpinti, kad daugiau dirbtų atitinkamos tarnybos. Taip, tai sveikintina ir puiku, tačiau šalia to reikia dar sukurti ir atitinkamą aplinką, kur nebūtų palanku, paranku dirbti nedeklaruotą darbą Europoje. Nes deklaruotam darbdaviui, ne, kad nebūtų brangu samdyti deklaruotą darbuotoją Europoje. Taigi, kol situacija nepagerės, mes tikrai matysime vis dar daug nedeklaruojamo darbo Europoje. Antras dalykas, ko mano manimu vėlgi trūksta komisijos pasiūlyme. Taip, platforma turėtų atlikti situacijos Europoje analizę, tačiau nėra pasakyta, kokia analizė yra reikalinga. Mes norėtumėme, kad būtų išanalizuota, kodėl kai, kai kuriuose valstybėse narėse ir regionuose geriau įmanoma sukurti aplinką, kur daug darbuotojų ir įmonių dirba deklaruotą darbą, o nedeklaruoto darbo yra mažai. Suprantu, kad kiti regionai, kitos valstybės narės galėtų pasimokyti iš tos geros patirties. Taigi mes manome, kad ir platforma turėtų pasidomėti tokiais pavyzdžiais. Dar vienas dalykas, kaip jau buvo pasakyta, pasiūlyme teigiama, jog reikia įsteigti žinių banką tokį ir lyginti įvairias patirtis. Tai yra darbuotojų komandiravimo direktyvos įgyvendinimo irgi dalis. Tokie dvišaliai susitarimai būtų registruojami ir viešinami. Mes suprantame, kad yra daug tokių susitarimų, kuriuos pasirašo valstybės narės, bet yra labai sudėtinga surasti tuos dvišalius susitarimus. Taigi mes norėtumėme, kad kadangi situacija yra skubi, problema yra skubi, reikia ne, nereikia laukti, kol bus įsteigta platforma, jie pradėtų veikti ir dirbti. Mes kviečiame komisiją pakviesti valstybės narės ir jau dabar užregistruoti tas dvišalės sutartis. Mes visi galime iš jų pasimokyti, gauti įkvėpimo ir panašiai. Tikrai nereikia laukti, kol bus gyvenimo direktyva įgyvendinta praėjus dviems metams nuo dabar. Na ir dar viena mano pastaba. Dėl to dėl savarankiškai dirbančių darbuotojų. Dėmesys jiems turi būti skiriamas nemažas, tačiau šiek tiek bijome, kad jeigu įtrauksime tai į platformą, tai šiek tiek užvilkins mūsų veiksmus ir bus viskas daroma sudėtingiau. Tai yra netiksliai, neteisingai deklaruojamas darbas kartais. Taigi mes manome, kad tokiu atveju sulėtėtų valstybių narių veiksmai. Taip, į platformą galima tai įtraukti, bet tai neturėtų stabdyti veiksmų valstybėse narėse, nes valstybės narės ir taip puikiai žino, kad egzistuoja tokie apsimetėliai savarankiškai dirbantys asmenys arba neteisingai, netiksliai deklaruojami, e, deklaruojami darbuotojai. Dėkoju. Uh, thank you. I'll... Ačiū. Dabar žodį suteiksiu poniai Warnek, kuri yra teisinė patarėja ETUC konfederacijoje, e, profsąjungų konfederacijoje. Ačiū. Europos profsąjungų konfederacija sveikina šią naują nepriklausomą platformą dėl neteklojamo darbo ir mes linkime, kad ta platforma būtų uh, privaloma visoms valstybėms narėms ir kad būtų laikose, laikomasi holistinio požiūrio. Mūsų lūkesčiai yra štai kokie. Tai nėra tik tai dar vienas organas Europos Sąjungoje, bet organas, kuris turi dirbti ir mes tikrai negalime, mes privalome užtikrinti informacijos mainus ir taip pat užtikrinti geresnį darbo standartų ir taisyklių laikymasi, geresnį koordinavimą. Turime surasti specifines priemonės ir uh, Tokių pavyzdžių matome darbo inspekcijų pranešime, kurį parengė Europos parlamentas, kur kalbama apie tai, kad reikia numatyti direktyvą dėl minimalių darbo inspekcijų standartų. Taip pat reikia sukurti konkrečias politikos priemonės, keičiantis personalu, bendrus mokymus rengiant. Tai yra labai svarbu siekiant bendrų kontrolės veiksmų kovojant su nedeklaruojamu darbu visose valstybėse. Dėl to mūsų konfederacijai labai svarbu kad visos valstybės narės privalomąją tvarką dalyvautų šioje naujojoje platformoje, jeigu mes tikrai norime pasiekti rezultatų visoje Europos Sąjungoje. Mes negalime teisinio pagrindo laikyti pasiteisinimu mažoms ambicijoms. Mes taip pat norime, kad valstybių narių atstovai platformoje realiai turėtų įgaliojimus darbui šioje platformoje tam, kad darbas realiai duotų rezultatų. Ir taip pat konfederacijai labai svarbu, kad socialiniai partneriai Europos lygmenių ir taip pat nacionalinių lygmenių irgi būtų įtraukiami ir atliktų konkrečius vaidmenis. Kaip jau buvo pažymėta, kai kuriuose nacionalinėse sistemose socialiniai partneriai turi aiškiai apibrieštą vaidmenį, kurį atlieka šalia viešųjų įstaigų. Tačiau ir svarbus ir socialinis dialogas tam, kad būtų kovojama su nedeklaruojamu darbu. Taip pat tai labai svarbus vaidmeni, vaidmuo, kuris tenka ir profsąjungoms, bandant apginti nedeklaruojamų darbuotojų teisės, nes jie pirmiausia būtent ir sužino apie apie tokius sukčiavimo atvejus ir, ir nedeklaruojamo darbo situaciją. Jeigu norime pasiekti rezultatų, turime pasirūpinti, kad platforma būtų įsteigta ir kad būtų pasitelkta bendro darbo patirtis. Taip pat norėtumėme, kad platforma veiktų nepriklausomai ir siūlome numatyti pirmininko ir vicepirmininko pareigybės, kurie būtų išrinkti šalia platformos narių ir parengtų metinę programą ir kasmet būtų pateikiamos metinės ataskaitos. Taip pat norėtumėme, kad slikas turėtų stebėtojo e, vietą platformoje, kad prižiūrėtų, kaip veikia visos struktūros kartu ir taip pat norėtumėme pasiūlyti, kad socialiniai partneriai irgi taptų nariais, kad jie irgi galėtų suvaidinti savo vaidmenį, kaip jau kalbėjau anksčiau. Mes manome, kad reikia daryti aišku skirtumą tarp nacionalinio nedeklaruojamo darbo ir tarp valstybinio nedeklaruojamo darbo ir kad turi būti su tais dviem reiškiniais siejamos konkrečios užduotys, surenk, sukaupta konkreti ekspertinė informacija, ypatingai kalbant apie tarp valstybinį nedeklaruojamą darbą. Labai svarbu, kad būtų uh, patikima, patikimai ir greitai keičiamas informacija, nes dažnai nacionalinės institucijos turi kuo galima greičiau gauti informacijos iš kitos valstybės narės. Imi tekste mini tik laisvanorišką sistemą ir dėl to mes čia ir keliame klausimą, kokia tai turėtų būti sistema. Dabar kalbant apie bendrai, bendrą kontaktinį elementą. Turime pasirūpinti, kad visos atitinkamos institucijos aktyviai būtų įtraukiamos e, ir taip pat socialiniai partneriai. Dėl to darbą reikia parengti ir prie to turi prisidėti visi veikėjai. Dar viena mintis. Platforma, į platformą turėtų patekti ir savarankiškai dirbantys asmenys, tačiau tekste tai nesispindi nei tiksluose, nei užduotyse ir dėl to reikia papildyti. Uh, dokumentą. Taigi mes tikrai tikimės labai griežto ir stipro, stipraus teksto ir tikimės visų jūsų dalyvavimo. Ačiū. Dabar ponas Tusein Slik, pirmininkas. Slika minėjo kolegos ir anksčiau. Tai yra vyresniųjų darbo inspektorių komitetas. Ir jūs pas jūs yra darbo grupė, kurioje būtent svarstomi nedeklaruoto darbo klausimai. Taigi prašau žodis jums. Euh, Visų pirma, noriu padėkoti Jums už kvietimą, man didelė garbė. E, tiems, kas nežino, kas e, slikas yra, tai yra e, organizacija, kuri užsijima sveikata ir sauga darbe. Mes susirenkame trijulės, tai yra komisijos, kuri organizuoja teminės e, dienas ir, ir plenarinius posėdžius, e, kuriuose dalyvauja visos valstybės e, narės. Ir sliko darbo grupėje yra taip pat nemažai komitetų, be kita ko observatorija ir aš esu observatorijos darbo grupės pirmininkas. E, Mūsų veiklos sritis apima ir e, sveikatos e, darbe, ir, e, ir, ir, ir saugos darbe, bei darbo teisės aspektus. Mūsų rekomendacijose mes teigiame, jog turime maksimaliai pasinaudoti egzistuojančiomis struktūromis, nes yra nemažai platformų e, sukurtų Europos lygmenių, kad būtų keičiamasi informacija. Kai kuriuose tose platformose dalyvavimas yra ribojamas. CBLS pavyzdžiui, ar SNU, NU. Tad turime maksimaliai išnaudoti egzistuojančias platformas, ieškoti sinergijos geriau užuot e, kūrė daug naujų platformų. Kalbant apie platformą kovos su nedeklaruojamu darbo srityje, tai e, slikas čia būtų galbūt e, labai geras partneris ir geras pavyzdys, kadangi jisai dirba su darbo inspekcijomis. Aišku, galbūt reikėtų pridurti, jog kadangi čia kalba sukasi apie darbo inspekcijas, tai darbo inspekcijos jau automatiškai e, yra atsakingos už e, sveikatą ir saugą darbe ir automatiškai mūsų narys. Tai turint e, omenyje, kad valstybėse narėse be darbo inspekcijų yra taip pat ir socialinės tarnybos bei mokesčių tarnybos, kurios dalyvauja e, tame, tame tos pačios e, veiklos srityje. Tad čia turime, aišku, pagalvoti apie veiksmingumo aspektą, jeigu mes e, renksime susitikimus. Anksčiau mes likę beje apsiribodavome dviejų narių kvietimu, tad turėsime aišku galvoti, kaip čia darysime toje naujojoje platformoje, galvodami apie sąnaudas. Aišku, visuomet galima susitarti, kad e, būtų siunčiami stebėtojai ar ekspertai. Jos galėtų, juos siunčiant galėtume rasti tinkamą sprendimą galvodami apie tinkamą sudėti narių. Aišku, kiekviename posėdėje mūsų darbo tvarkė yra iš anksto numatyta ir atsižvelgiant į kiekvienos darbo grupės pasistumėjimą į priekį. Mes turime daug įvairių darbo grupių turime kontrolės darbo grupę, įgyvendinimo darbo grupę, kai kuriuose darbo grupėse dalyvavimas e, yra savanoriškas iš valstybių narių pusės. Pavyzdžiui, yra a, e, pavojingų medžiagų, tarp valstybinio įgyvendinimo, a, e, toksiškų medžiagų darbo grupės. A, įrengimų, mašinų darbo grupė. Mūsų ataskaitos e, yra skelbiamos visiems nariams kartu su komentarais, o kalbant apie sprendimus, tai sprendimai priimami visuomet per plenarinius posėdžius. Dėkuoju uždėmesi. You your... Dėkuoju už jūsų įvadinį pasisakymą. O dabar žodis ponui Pirinski iš socialistų frakcijos, jis atsakingas už pranešimo rengimą. Mes tokį rengiame Europos parlamente. Žodis jums, gerbiamas kolega. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti štai ką. E, labai įdomus buvo pasisakymai, kurių ką tik išklausėme. Visi suprantame, jog susidurime su labai sudėtinga problema. E, nedeklaruotas darbas yra tokia problema. Tad labai svarbu, kad įvairios interesų grupės e, laikytųsi integruoto požiūrio. Ta pasiūlyta platforma, kurią e, tas siūlymas Europos komisijos sukurti platformą, manyčiau, yra vertas diskusijų. Be abejo, jos kūrimas bus iššūkis, nes tai yra nauja priemonė, kuri turės papildomą pridėtinę vertę. Ir manyčiau, kad šiuo atveju tai galėtų padėti spręsti šią sudėtingą problemą. Pone Virminkės, norėčiau užduoti klausimą kurį galbūt mūsų ekspertai galėtų atsakyti. Norėčiau patikslinti tą klausimą, kad būtų galima kuo trumpiau jį atsakyti. Tad mano klausimas būtų toks. Ar nebūtų naudinga pabandyti apibriežti labai konkrečiai tos problemos, su kuria susidūrėme posėdį, e, po pobūdį atsiprašau, paaiškinsiu. Komus, komisijos komunikate yra pasakyta. Ir tai yra pasakyta jau pirmajame tekste. Čia yra išdėstyta, apibriešta, kas yra nedeklaruotas darbas. Tai yra mokama veikla, kuri įstatymiškai yra teisinga, bet tai yra nedeklaruota veikla. Tad klausimas būtų toks. Ar nedeklaruotas darbas yra problema? Ar problema yra tai, kad jis yra neregistruotas, nedeklaruotas, nežinomas viešai administracijai? O šį klausimą užduodu štai dėl ko. Nedeklaruoto darbo reiškinys yra susijęs su paklausa tam tikro darbo. Ir su paklausa ir su pasiūla. Tai yra ta veikla, kurios, kur įmonės rodo tam tikrą interesą, o darbuotojai labai mielai imasi to darbo. Tačiau suprantame, jog tas darbas yra nedeklaruotas Ir žinome, kad tai gali turėti labai rimtų pasiekmių. Galimas toks variantas, kad darbuotojai dirbs labai prastomis sąlygomis, kad jiems bus sumažintas darbo užmokestis, tai taip pat mažina sąžiningos konkurencijos galimybės ir panašiai. Vėlgi, socialinio saugumo sistemos negauna įmokų, vietos bendruomenės niekaip nepasinaudoja tuo, tad aš manau, kad iššūkis turėtų būti vertinimas štai kaip. Kaip reguliarizuoti, kaip sutvarkyti, kad tas nedeklaruotas darbas taptų deklaruotų. Kai kalbam apie kovą, mūšį su nedeklaruotų darbu, prevenciją ir taip toliau ir panašiai, nežinau, ar teisingas, teisingai tai yra pasakymai. Pone, pone Gwyn, Turiu klausimą. Ar sutinkate, jog siekiant sėkmingai veikti pasinaudojant platformą, Europos komisija turėtų labai rimtai išnagrinėti abi šio iššūkio pusės. Viena vertus taisyklių gyvendinimą, tvirtą gyvendinimą, visos eilės teisės aktų socialinių ir darbo srities įgyvendinimą ir Taip pat būtinybę paskatinti tuos, kurie e, yra susijęs su nedeklaruotų darbu, atsiverti. Kaip paskatinti juos deklaruoti tą darbą? Ponui Valdės turiu klausimą. Taip pat norėčiau, kad jis šiek tiek plačiau pakomentuotų savo e, teiginį dėl restainio ir botago. Ir be abejo, klausimų yra daug ir įvairių. Ar Eurofunds galbūt turi kažkokių rekomendacijų, kad būtų galima atkreipti dėmesį ir į gyvendinimo galimybės, ir į kitos pusės argumentus. Pono Trumpės norėčiau paklausti štai ko. Jūs, ponas Trumpe, labai aiškiai išreiškite susirūpinimą, kurį jaučia deklaruotos, legaliai veikiančios e, kompanijos įmonės dėl veikiančių nedeklaruotų kompanijų. Jūs kalbėjote apie tai, kad deklaruotas darbas būtent dėl to yra daug brangesnis, kad egzistuoja daug nedeklaruoto darbo. Ar aš teisingai suprantu, kad jūsų nuomonė e, gali sumažėti darbo kaštai, jeigu būtų deklaruotos tos įmonės ir darbuotojai, kurios iki šiol nėra deklaravusios. Tačiau aš manau, kad net e, tai yra dėrybų objektas, tie darbo kaštai, yra dėrybų objektas tarp darbdavių ir socialinių partnerių. Ką jūs apie tai manote? Na ir paskutinis klausimas. Ponios Varnek iš ETUK konfederacijos norėčiau paklausti štai ko. Norėčiau paprašyti jūsų pasidalinti su mumis savo patirtimi. Dėl to, kokių vaisių davė pastangos legalizuoti nedeklaruotą darbą valstybėse narėse. Kokia būtų pagrįsta strategija kurti tą naują platformą? Viena vertus darbo jėga kartais pasirenka e, tą variantą būti nedeklaruota, ką, ką galėtumėt pasiūlyti, kokias proaktyves iniciatyvas galėtumėt pasiūlyti. Galbūt galėtų savo nuomonę pateikti ES kompetentingos struktūros ar kitos, kad būtų galima spręsti šią labai kompleksišką problemą. Tiesiog norėčiau pakviesti kolegas ir visus posėdžio dalyvius prisidėti prie pastangų kurti tą naują platformą, kuri tikrai turės pridėtinę vertę ES lygmenių. Tai papildys valstybių narių ir socialinių partnerių pastangas, e, plėtojant įvairaus pobūdžio priemonės, tokias kaip slik veikimą ir panašiai. Reikėtų, kad egzistuojanti problema būtų sprendžiama tinkamai, visiems prisimant tenkančius įsipareigomus. Ačiū, pirmininkai, dėkoju. 25 minutės mums liko posėdžiui. Ir ko gero geriausia būtų, jeigu būtų galima atsakyti labai trumpai, o paskui žiūrėsim, ar liks kitų kolegų pasisakymams laiko. Prašom, ponia Guin, pradėkite. Merci, euh, monsieur le, le rapporteur. Euh, Dėkuoju. Pone pranešėjau, dėl paklausos ir pasiūlos aspekto komisija, galvodama ir argumentuodama poveikio studiją, atsižvelgė į šį, šį, šį reiškinį ir jo sudėtingumą valstybėse narėse. Ir aišku, mes suprantame, kad e, yra labai įvairialypių veiksnių čia ir kad e, e, turime juos nagrinėti labai atidžiai. Komisijos pasiūlyme pirmenybė yra teikiama bendradarbiavimo forumui. Bendradarbiavimo forumui, kuriame uh, kartu dirbtų valstybių narių įvairios institucijos. Tas forumas, kaip e, mes ir girdėjome įvairiose pasisakymuose, toks forumas šioje srityje dar neegzistuoja. Ir todėl įvairios e, institucijos ir organizacijos dirbančios prevencijos ir kontrolės e, srityje dirbdamas kartu galės turėti bendresnį vaizdą ir tikslesnį reiškinio vaizdą. Aišku, darbo, nedeklaruoto e, darbo klausimas formaliai gali būti nagrinėjamas keičiantis informaciją, vertinant įgyvendinamas įvairiose valstybėse narėse priemonės. Prieš keletą minučių kalbėję kolegos minėjo šitos aspektus. Komisija pabrėžė būtent bendradarbiavimo aspektą tarp valstybių narių ir, aišku, bendradarbiavimą e, su partneriais. Tai būtų papildoma nauda. Kai sakau partneriai, turiu galvoje e, agentūrą, socialinius partnerius, tai būtų papildoma nauda Europos lygmenių. Aišku, kai kurios e, institucijos darys didesnė įtaka analizuojant nedeklaruotą darbą ir įvairią gerąją praktiką egzistuojančią valstybėse narėse. Tarptautinių lygmenių taip pat yra mastoma šitais klausimais ir yra dirbama kartu, pavyzdžiui, e, tarptautinės darbos, tarptautinėje darbo organizacijoje. Kitais metais bus e, diskutuojama apie neformalėją ekonomiką, Ir e, tose diskusijose dalyvaus valstybės turinčios labai įvairios patirties. Bet e, ta formalaus nagrinėjimo aspektas, formalaus nedeklaruoto darbo nagrinėjimo aspektas bus taip pat aptartas šitame e, kontekste. Ačiū. E. Ačiū. Suprantu, kad jūs norėjote papildomos informacijos apie įvairius požiūrius, slik požiūris ir kiti. Ekspertai sako, kad yra trys elementai, kurie skatina tokią sukčiavimo veiklą. Jeigu yra motivacija gauti daugiau nei prarasti ir jeigu yra moralinis pateisinimas tokiai veiklai. Taigi iš tiesų yra įvairios priemonės ir baudos, prevencija, prevencija E, samoningumo kampanijos tikrai sprendžia skirtingus e, šios, šio reiškinio elementus. Ir mes turime čia nemažai pavyzdžių. Tačiau, kaip e, Europos komisija minėjo, vertinimas čia yra labai svarbus. Tos priemonės turi būti įvertintos, bet ne visos yra įvertintos ir nėra tie vertinimai komparatyvinio pobūdžio. pavyzdžiui, kaštų naudos santykis ir panašiai, kalbant apie įvairias priemonės ir kokiam tikslui buvo tos priemonės numatytos ir panašiai, tam, kad mes galėtumėme suprasti ir išsiaiškinti, kurios priemonės yra veiksmingiausios ir kokiame kontekste, kontekste ir pagal kokią seką jos būtų veiksmingiausios. Taigi, dalymas žiniomis, žiniomis tik, nėra tik tai dalymasis praktika, tai yra ir mokymasis, uh, išsiaiškinant, kurios, veiksming, kurios priemonės yra pačios veiksmingiausios ir efektyviausios kaštų prasme. Ta galima daryti Europos lygmenių ir būtų sudėtinga tą padaryti individualių valstybių narių lygmenių. Ačiū už klausimą. Mes visapusiškai pasisakome už tai, kad vykdymas ir kontrolė turi būti sustiprinta. Tokiu būdu atsis... išspręstume iš dalies tą problemą, tačiau esmė yra ta, kad to nepakanka, toli gražu. Reikia nepamiršti ir to, kad reikalinga sukurti tokią visuomenę, kur ir įmonės, ir darbuotojai suprastų, kad kai darbas yra deklaruojamas ir mokamos įmokos, kiti mokesčiai, jie už tai kažką gauna mainais, už tai, kad sumoka mokesčius, kurie numatyti pagal įstatymą. Yra vietų Europoje, kur rezultatai geresni nei kitur, kur yra normalu deklaruoti tavo darbą, mokėti mokesčius, socialinės įmokas ir tada tu jauti, kad kažką už tai gauni. Taigi, mūsų pagrindinė mintis yra štai kokia. Jeigu ta platforma atliks analizės, kas yra pateikta pasiūlyme, tuomet platforma ir turi išanalizuoti, ar galime pasimokyti kažko iš kitų valstybių, iš valstybių narių, kur uh, nedeklaruojamo darbo lygis yra kur kas mažesnis, nes aš manau, kad tikrai pasimokyti iš tokių valstybių mes galime. Peut-être d'abord ce que le SLIC a aussi proposé. Galbūt eh, grįžtų prie to, ką Leslie siūlė. Tai yra turime aiškiai apibriežti, kas yra deklaruojamas ir nedeklaruojamas darbas ir taip pat turime kalbėti apie nedeklaruoto darbo įvairius rodiklius. Turime kalbėti apie darbuotojus, kurie yra neužtikrintoje padėtyje, apie darbdavius, kurie nukenčia dėl nesažiningos konkurencijos, kuomet yra dirbama nedeklaruotai ir aišku valstybė taip pat praranda pajamas dėl nedeklaruoto darbo, todėl kad nesurenkami mokesčiai ar socialinės įmokos. Belgijos e, vyriausybė, mano e, valstybės e, vyriausybė galvoja čia taip pat apie tam tikras administracijas priemonės, kurios verstų deklaruoti darbą. Belgija pastaraisiais metais daug investavo į elektroninį duomenų perdavimą bei e, registravimą įvairių darbuotojų, pavyzdžiui, statybos sektoriuje ir slikas taip pat dirba toje srityje, nedeklaruotas darbas e, yra labai kintantis ir prisitaikantis fenomenas ir jisai egzistuoja įvairiausiose sektoriuose ir, ir darbuose. Ši problema yra ir laikinojo darbo sektoriuje, bei e, taip pat liečia tas vadinamasias pašto dėžutės. E, ačiū už klausimą. Profsąjungos yra kuriamos tam, kad e, žmonės žinotų, darbuotojai žinotų apie situaciją. Taigi pirmas veiksmas mūsų yra informuoti darbuotojus apie jų teisės, kad jie suvoktų savo situaciją ir pasakyti jiems, kur yra piknaudžiaujama, kur yra pažeidžiamos jų teisės nacionalinių lygmenių. Taigi įvairiose valstybėse narėse yra institucijų, kurios yra įkurtos tam, kad galėtų teikti tą informaciją darbuotojams. Taip pat, kaip jau sakiau anksčiau, tai yra ir kolektyvinių sutarčių objektas – būtent kovoti su nedeklojimu darbo atvejais, nes e, tyrimai rodo, tarptautinė darbo organizacija atliko tokį tyrimą, kad atlyginimų lygis vaidina labai svarbu vaidmenį, kalbant apie nedeklaruojamo darbo lygį valstybėse narėse. Pavyzdžiui, jeigu kolektyvinės sutartys geros, yra numatomas padarus atlyginimas, tuomet tai turi įtakos ir nedeklaruojamo darbo ap apimtims. Štai dėl to aš ir kalbėjau apie kolektyvinių dėrybų mechanizmą. Taip pat profsąjungų vaidmuo yra ir, ir kai kuriuose valstybėse tai yra daugiau nei kitose. Būtent profsąjungos turi suvaidinti savo vaidmenį įmonėse, kad galėtų patikrinti darbo sąlygas. Dėl to mums irgi labai svarbu, kad profsąjungos gautų prieigą prie verslo įmonių, kad galėtų realiai pamatyti, kaip dirba darbuotojai, kas vyksta vietoje. Ir gal dar viena mintis, nes jūs klausėte, kaip mes galėtumėme regularizuoti arba įteisinti tą nedeklaruotą darbą, legalizuoti jį. Mūsų nuomonė, tai būtų labai naudinga. Būtų labai naudinga, jeigu teisiniai padariniai, jeigu yra surandamas atvejais, nedeklaruojamo darbo atvejais, kad tie darbuotojai tuomet būtų laikomi kaip turintys visas teisės, kokias turi įprastinis darbuotojas. Tokiu atveju nedeklaruojamo darbos apimtys irgi mažėtų. Ačiū. Dėkoju. Ar būtų šešėlinių pranešėjų salėje dar norinčių pasakyti? EKR, EFTD, matau, yra šešėlinių pranešėjų. Žalieji taip pat. Pradėsime apie apie taip pat prašyčiau trumpai užduoti klausimus. EPP, GUE, e, FDD ir ponia Harkin iš EKR frakcijos taip pat. Ir Kunela, žinoma. Pradėsime nuo ponios Kunela. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να όμως δεν θα κάνω ερώτηση. Dėkuoju. Turiu klausimą. Susijusi su civilizacija pačia. Nes negalima pasiekti pažangos piliečių sveikato sąskaitą. Mūsų šalis yra pergyvenusios labai sunkius laikus. Jos kovojo tam, kad galėtų užtikrinti darbuotojų teisės ir dabar bandoma juos tos darbininkus toliau spausti nusprendėme į problemą žvelgti, e, į nedeklaruoto darbo, tiksliau į nedeklaruoto darbo problemą nuspręsta, nuspręsta žvelgti iš Europos Sąjungos pozicijų. Būtina keistis informacija, gera praktika, tam, kad nacionalinėms administracijos struktūros būtų padedama įgyvendinti jų numatytą politiką, tačiau taip pat turime numatyti ir prevencijos priemonės. Ir E, tinkamą įgyvendinimą tam, kad su šiuo reiškiniu būtų kovojamas sėkmingiau. Darbdaviai, kurie sviruoja pritarti privalomoms priemonėms, ko gero nemaso apie savo darbuotojų sveikatą ir saugą. Jie turėtų nepamiršti, kad egzistuoja e, ir nesažningos konkurencijos galimybė. Jie ją padidina. Jie nesažinkai konkuruoja su tomis įmonėmis, kurios įstatymų laikosi. Ši platforma yra reikalinga ir dėl to, kad turime daug ko pasimokyti vieni iš kitų patirties. Būtina labai atidžiai išsiaiškinti, koks galėtų būti stebėtojų statusas, stebėtojus mini Europos komisija savo siūlyme. Darbuotojai turėtų turėti galimybę aktyviai teikti savo pasiūlymus. Europos parlamentas taip pat turės turėti galimybę tarti žodį dėl platformos pasiūlytos programos. Ačiū. Thank you. Eh. Dėkoju. O dabar žodis poniai Romana Tamk iš APP frakcijos. Trumpas klausimas, jeigu įmanoma, gerbama kolegė. Taip, labai trumpas komentaras labiau negu klausimas. Dėkoju, gerbiami kolegos, už man suteiktą galimybę pasikeisti mintimis su jumis šią temą. Sveikinu tuos visus išvardintus tikslus, kurių svarbiausias yra kovoti su negal, nelegaliu nedarbu valstybėse narėse būtina tam parengti reikiamas priemonės, tam reikia keistis duomenimis, analizę ir gerąją praktiką tarp valstybių narių. Tačiau, manau, kad turime suprasti štai ką, jei norime, kad mūsų veikla šioje srityje būtų sėkminga. Pirmiausia, turime aiškiai apibriežti, kas yra nedeklaruotas darbas. Neturint to apibrėžimo, labai sunku bus išsiaiškinti, kokių tikslų turime siekti. Taip pat turime išsiaiškinti ir tai, kokios yra nedeklaruoto darbo priežastys, o jos netos pačios atskirose valstybėse narėse. Esu įsitikinusi, kad daugelie valstybių narių svarbiausia priežastis yra didžiuliai mokesčiai, e, kuriais apokestinamos įmonės samdančios legalius darbuotojus. Tad galbūt turime pasiūlyti tam tikrus dalykus, kurio, kurie pašalintų tas priežastis, trūkdančias įmonėms e, atsisakyti nedeklaruoto darbo. Na ir apibendrindama, norėčiau pasakyti štai ką, norėčiau pritarti tam, kas pasakyta šiame dokumente. Darbuotojai nenori patys dažniausiai tapti neva savarankiškai dirbančiais, kad galėtų išvengti socialinių mokesčių. Dažniau to nori darbdaviai. Jie nenori mokėti per nedik didelių darbo užmokesčių, socialinių mokesčių ir verčia savo darbuotojus pasirinkti kitokią darbo formą, o būtent pasiskelbti e, savarankiškai dirbančiais. Ši problema egzistuoja ir ją būtina analizuoti ir spręsti. Ačiū. Pone Harkin, prašau. Ačiū. Aš Manau, pavardė yra McIntyre, bet tiek to. Pirmiausia, norėčiau padėkoti e, ekspertams, kurių išklausėme. Ačiū pranešėjai. Labai džiaugiuosi. Išsijungė kalbėtos mikrofonas. Taigi, džiaugiamės tą galimybę, kai siūloma geriau keistis, turime informaciją, kai siekiama ieškoti bendro supratimo dėl nedeklaruoto darbo. Mes štai sulaukėme komisijos apibrėžimo. Nedeklaruotas darbas tai yra apmokama darbinė veikla, kur yra legali, tačiau nedeklaruota viešai administracijai. Tad ne, kaip galiausiai yra su ta veikla, legali ar ne. Atrodo, ne, tai nėra laikoma antiįstatymė ne veikla, tai yra įstatymus atitinkanti veikla tik nedeklaruota. Štai, kaip sako Europos komisija. Manau, kad Tai kelia problemų susijusių su mokesčių vengimu, tai leidžia naudoti sukčiavimo vaisiais. Valstybės, valstybių narių administracijos struktūros susiduria su tuo, kad e, tos įmonės, kurios atitinka įstatymus ir samdo, e, deklaruoja savo darbuotojus, patiria nesažinką konkurenciją. Ir be abejo, situacija valstybėse narėse skiriasi šiuo klausimu, tad negalima visiems taikinti to pačių priemonių, tai, tai ne, neveiktų taip, kaip to laukiama. Kai kurios valstybės narės šią platformą, kuri buvo pasiūlyta, pasinaudos labiau negu kitos. Aš atstovauju Jungtinės karalystės vienam iš regionų. Ir be abejo, atstovauju mokesčių mokėtojų interesams Mano šalyje ši problema yra žymiai mažesnė galbūt negu kai kuriuose kitose šalyse. Aš klausiau Business Europe atstovo, kuris kalbėjo, kad reikėtų, kad darbuotojų registravimas, deklaravimas būtų pigesnis. Ir iš tikrųjų, vien, norint užregistruoti darbuotoją ir įmonę vienoje šalyje užtenka keturių dienų, kitur reikia keturiasdešimt. Iš tikrųjų, tai sukelia papildomų kaštų. Įstatymą būtina įgyvendinti, tačiau taip pat be abejo turime įsitikinti, kad turime gerus teisės aktus ar geresnius, kad žmonėms būtų lengviau dirbti ir veikti taip, kad ne, jie nepažeistų teisės aktų. Taryboje E, tarybos dokumente yra kalbama apie tai, kad egzistuoja tam tikras nebaigtinis iniciatyvų sąrašas, iš kurių kai kurios bus privalomos. Nežinau, ar tai būtų išmintinga siūlyti. Aš manyčiau, kad reikėtų geriau laikyti savanoriško požiūrio, e, kuriam galėtų pritarti daugelis iš mūsų. Dėkui. Pirmininkė, ačiū. Laikas beveik baigėsi iš ALDE frakcijos atsuoms dar suteiksime žodį šešėliniai. Šešėliniai pranešėjai pirmiausia. Turėtų Ulvijoje klausti? Pirmiausia, Ticiana Begin iš EFDD frakcijos. Bene, entro subito nel merito di questo. Greitai pereinu prie pasiūlymo turinio. Aišku, nedeklaruotas darbas ir kova su juo yra labai svarbi kova įvairiose valstybėse ir aišku Italijoje, kurioje nedeklaruoto darbo yra vienas iš aukščiausių lygių ir, ir vienas didžiausių bendro vidaus produkto dalių sudaro tas darbas pas mus. Aišku, tokios platformos egzistavimas yra vienas iš pačių geriausių pasirinkimų. Yra daug tarptautinių, kita vertus, formų, kuriuose yra diskutuojama šituo klausimu, tad reikėtų e, vengti dubliavimuose. Turime galvoti, kokia bus papildoma nauda tokio pasiūlymo ir kokiu tai biudžetiniu pasiekmių turės mūsų piliečiams ir ar bus e, apčiopiami rezultatai. Komisijos norėčiau paklausti. E, kaip dažnai šitos e, platformos e, atstovai rinksis, kas įeis į tą platformą ir kokiu lygmeniu bus atstovaujami nariai ir ar e, pilietinė visuomenė bus aktyvi tos platformos narė, o ne paprasčiausiai stebėtoja, kaip dažnai būna. Tikiuosi, kad komisija atsakys į mano pateiktus klausimus, nes mums reikia konkretaus sprendimo, reikia, kad vyriausybės ne tik kalbėtų, bet ir konkrečiai veiktų. Here, uh, Ar žaliųjų atstovą turime salėje? Terį rankę. Ačiū už man suteiktą žodį. Ačiū už pranešimus. Mūsų nuomonė labai svarbu imti spręsti šią nedeklaruojamo darbo problemą. Ką ES galėtų nuveikti šioje srityje? O nes koordinuotas požiūris, manyčiau, padės šalims. Problema yra didelė. Tai taip pat bus naudinga visoms sąjungos valstybėms narėms, nes kovoti su nedeklaruotu nedarbu bus lengviau visoms kartu, tai joms suteiks visoms privalumų, jų socialinė ir ekonominė situacija turėtų pagerėti. Jau daug kas buvo pasakyta, norėčiau pažbrėžti vieną dalyką. Manau, kad turime labai būti atsargus ir nedeklaruoto darbo nepanaudoti tam, kad būtų sumažinti socialiniai e, pasiekimai, kad būtų mažinami darbo standartai ir panašiai. Mes praeitie matėme, kad ypač šalyse, kur veikia iš tikrųjų gerbuvio ir socialinės apsaugos sistemos, kur ekonomika e, stabili ten nedeklaruoto darbo problemos nėra arba yra mažesnė. Tad manyčiau, kad kovoti su neklaruotų nedarbu nereiškia mažinti socialinės apsaugos standartus. Priešingai, tų sistemų socialinės apsaugos stiprinimas yra iš ankstinė sąlyga E, kovos su neklaruoto nedarbo sėkmiai pasiekti. Tai štai, galbūt ponia Guin galėtų labiau pakomentuoti, kokio efekto buvo pasiekta, kas galėtų būti padaryta daugiau kovojant su nedeklaruotu darbu. Ir be abejo, darbo rinkoje egzistuoja be kita ko labai pažeidžiamos darbuotojų grupės. Kaip juos apsaugoti? Taip pat jūs minėjote prevencijos svarbą. Kaip apsaugoti tas bedarbių pažeidžiamas grupės, ypač jaunus žmonės. E, ir kaip taikyti tą integruotą požiūrį jiems. Pirmininkė, dėkoju. Ar šešėlinių pradėšėjų yra salėje, kurie dar neturėjo jums paklausti? Jeigu paklausė visi, tai tuomet klausimus baigėme. O jūs, ponė Guin, dabar 2-3 minutės turite galimybę atsakyti užduotus klausimus, nes laikas skirtas posėdžiui visiškai baigėsi. Na, bent trumpai sureaguokite į tuos užduotus klausimus. Pone Kvain, na iš tikrųjų nesugebėsiu atsakyti visus klausimus, nes laiko maža, bet e, vėliau galėsiu tikslesnius atsakymus pateikti atskiriems e, Europos parlamento nariams. Norėčiau tik pasakyti štai ką, kaip žinia, Europos komisijos siūlymas jau yra parengtas ant stalo, taryba jau dirba prie jo ir parengė bendrą požiūrį, dar pirmininkaujant Italijos atstovams prieš keletą savaičių. Dabar siekime pažangos, kuriančią platformą. Esame tikrai nekantrus, laukiame, kada galėsime dirbti su taryba ir Europos parlamentu, kad kuo anksčiau prasidėtų darbas 2015 metais. O dabar pradėsime dirbti su taryba bus trilogo sustikimai, reikės aptarti kai kurias nuostatas, kurios turės būti tiksliau suformuluotos. Kai dėl apibrėžimo. Neslėpsime diskusijos esamą šiuo klausimu. Tikimės, kad ši platforma padės žengti pirmin. Mes pasiūlėme tokią pradinę išeities poziciją ir Čia norėčiau patikslinti, kad mes nekalbame apie kokią nors nelegalią veiklą, pavyzdžiui, prekybą narkotikais ar pinigų plovimą ir panašiai. Kai kuriais atvejais, aišku, paaiškėja, kad kai, net, kai nedeklaruotas darbas yra susijęs su tokia antiįstatyminė veikla, su nusikalstamumu. Turime dirbti toliau kartu su valstybėmis narėmis Europos komisija supranta, kad valstybės narės yra skirtingos, turi skirtingą patirtį, turi skirtingas taisyklės. Reikės dirbti kartu su ekspertais ir valstybėmis narėmis tam, kad būtų galima geriau apibriežti, kas yra nedeklaruotas darbas. Mes e, būtent manėme, kad ta platforma ir būtų geras dalykas rengiant tolesnės strategijas šiuo klausimu. Manome, kad Reikia, jog visos valstybės narės įsitrauktų į šią veiklą. Tai bus skirtinga situacija nuo to, kaip viskas vyko iki šiol. Bus atsižvelgiama į valstybių skirtybės, tačiau e, platforma galės numatyti prioritetus darbo programoms ir galės būti numatyta viena ar kita veikla, kuri gali būti vykdoma pasitelkiant valstybės narės ekspertų grupės. Prieš atveriant tą vieną ar kitą veiklą visoms valstybėms narėms, kai dėl tikslų, dėl tos iniciatyvos, jie išdėstyti mūsų siūlyme, mes manome, kad pirmiausia būtina geriau įgyvendinti nacionalinius ir ES teisės aktus, tai padės kurti kokybiškesnės darbo vietas, užtikrins geresnį integraciją darbo rinkoje, su geresnė socialinė integracija. Tam bus siekiama svarbiausių turių tikslų, geresnio bendradarbiavimo tarp valstybių narių administracijos struktūrų, techninių galimybių gerinimas, įvertinti tuos tarp valstybinius e, nedeklaruoto darbo reiškinius ir kovoti su jais. Ir taip pat valstybės narės reiškia tokį požiūrį, kad reikėtų kuo greičiau šioje srityje imtis priemonių. Tai bus vienas iš mūsų tikslų. Na, o dėl smulkesnių detalių kitą kartą turėsiu galimybę tikiuosi pasisakyti. Ačiū. Thank you for... Pirmininkė, ačiū. Atrodo, nebeliko laiko daugiau, nes vertėjai baigė darbą, tad belieka padėkoti visiems susirinkusiems į mūsų posėdį. Ačiū, kad pateikėte klausimus, ačiū, kad pasisakėte diskusijose. Visi neturėjo galimybės užduoti savo klausimų, nes mūsų buvo tiek daug norinčių klausti, pasisakyti, kad išėjo taip, kaip jau išėjo su ta diskusija. Na, bet darbas tęsis. Europos parlamentas dirbs toliau ir tikiuosi, kad bus sėkmingai parengtas pranešimas šiuo klausimu. Ačiū ekspertams, ačiū už užduotus klausimus kolegoms. Ir dar kartą atsiprašau dėl to, kad ne visi turėjo galimybę pasisakyti. Dirbsime šią popietę, e, nebus diskusijos, nebus darbo grupių. O kol kas atsisveikiname iki šios popietės.